Einen wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte Kolleginnen. Labas rytas, mėly kolegos, pradedame ketvirtadienio posėdį ir pirmiausiai noriu Jums pranešti, kad kompetitingos Ispanijos institucijos parlamento pirmininkui įteikė prašymą panaikinti ponios Karla Fonsatį Odijos parlamentinė neliečiamybė, siekiant pradėti baudžiamai persekiojimą. Tas prašymas pagal darbo tvarkos taisyklės perduotas Teisės reikalų komitetui Europos parlamente. Perimkime prie pirmo darbo tvarkės klausimo, tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu komisijai. Strategija nuo lauko iki stalo, kaimo plėtros strategija Žinote, kad pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio bei pagal mėlyną kortelę gali būti užduodami užsiregistravus elektroniniu būdu. Pirmas kalbės kolega Lins. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Žemės ūkis yra aistra. Žemės ūkis nėra įprastinė profesija kaip visos kitos, kuomet e, atliekamas savo darbas tam, kad e, būtų uždirbama šiek tiek pinigų ir išlaikomas šeimas. Ne, ūkininkams tenka specialiai ypatinga misija. Jie siekia gaminti pačius geriausius, tvariausius, kokybiškiausius maisto produktus. Ta jie daro jau šiandien, jie nori aprūpinti vartotojus geriausiais maisto produktais ir taip pat nori toliau vystyti savo ūkius tam, kad galėtų juos perduoti ateities kartoms. Dažnai mes <clears throat> susidurime su tokiamis vos ne šimtmečiais trunkančiomis istorijomis, kuomet tos pačios šeimos narių atskiros kartos dirba tame pačiame ūkija. Ir aš papasakosiu savo istoriją. Man 42 metai, aš beveik 30 metų dirbu ir todėl, kad aš jau nuo vaikystės dirbau savo tėvų ūkiją, šeriau viršelius, melžiau karves, mėžiau tvartus ir stengiausi tėvams padėti tam, kad jų ūkis e, turėtų ateitį, galėtų toliau gyvuoti, galėtų toliau gaminti geriausius maisto produktus. Ir galiu Jums pasakyti, kad e, man kartais sunku būdavo žiūrėti, kai kiti vaikai vasarą e, eidavo maudytis į baseinus, o aš sėdėjau, vairuodavau traktorių ir turėdavau padėti nuimti derlių. Tačiau <clears throat> dirbau tą darbą ne tik iš aistros, tačiau ir dėl to, kad jis buvo pripažįstamas, gerbiamas, aukštai vertinamas, nes e, todėl, kad e, kaimynai kaime gerbė mūsų ūkį ir jo veiklą. Ir būtent e, tos pagarbos mes matome vis mažiau. Todėl diskutuodami apie žemės ūkį, neturėtume e, kaltinti e, ūkininkų ir žemės ūkio dėl klimato kaitos, dėl taršos. Mes turime siekti su jais e, kalbėtis, diskutuoti, turime jums pasakyti, taip, jūs puikiai dirbate, tačiau reikia stengtis dirbti dar geriau ir reikia sudaryti žemdirbiams sąlygas dar geriau dirbti tam, kad per artimiausius mėnesius neprasidėtų kažkokių draudimų <clears throat> lavina, prievolių lavina. Mums atvirkščiai reikia skatinti e, ūkininkus e, e, dirbti klimato, kovos su klimato kaita labui, pavyzdžiui, skatinti labiau kompostuoti, skatinti mažiau naudoti augalų apsaugos cheminės priemonės, bet nedrausti Taigi, turint omenyje, kad e, aplinkos e, apsaugos standartai Europoje ir taip yra griežčiausi pasaulyje, turime pagalvoti apie tai, kaip apsaugoti savo ūkininkus, žemdirbius nuo e, nesažingos konkurencijos išlikusio pasaulio pusės, kaip padaryti, kad kiti pasiekti mūsų pavyzdžių, kad mūsų gamybos standartai būtų dėgiami kitose pasaulio regionuose. Apie tai reikia kalbėti. Taip pat reikia kalbėti šioje diskusijoje dar ir apie kitą klausimą, kalbant apie strategiją nuo lauko iki stalo. Reikia kalbėti apie vartotojus. Jeigu norime permainų, norime tą permainų procesą formuoti, mums reikia, e, kad ir vartotojai e, pakeistų savo įpročius. Mano šalies 72 procentai vartotojų yra nusteikę daugiau pinigų išleisti tam, kad pagerintų gyvūnų gerovė. Taip e, teigia 72 procentai, tačiau e, iš tiesų tik 16 procentų e, atitinkamai elgesi. Čia yra kažkas ne taip, taigi reikia skatinti ir vartotojus Europoje daugiau E, išleisti pinigų už kokybiškus žemės ūkio produktus. Praėjusią savaitę dalyvavau penkiuose ūkininkų suvažiavimuose ir tikrai galiu pasakyti komisijos nariai, kad e, jie yra labai sunerimę, jie jaučiasi įsprausti į kampą. Todėl reikia šią diskusijoms aiškiai pasakyti, kad jie nėra problemos dalis, o veikiau jie yra šios problemos sprendimo dalis. Todėl labai džiugu, kad ši diskusija šiandien vyksta Europos parlamente pačiu tinkamiausiu metu tam, kad e, parodytume pagarbą e, žemdirbiams, <clears throat> parodėme, kad jų problemos mums rūpi, ypač siekiant įgyveninti strategiją nuo lauko iki stalo. Ačiū uždėmesi. Ačiū, kolega. Dabar žodis komisijos nariui Vaičiakovskiui. E, dziękuję panu przewodniczącemu Linsowi i Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkui Linsui ir Agri komiteto parlamentarams už šias tikrai svarbės diskusijas. Mm, tikrai e, to laukia mūsų ūkininkai. Ir noriu priminti, kad strategija nuo ūkio iki stalo dar uh, nėra įdėkta, kovo pabaigoje daugiau informacijos turėsime, tačiau kai buvo paskelbtas komunikatas dėl žalio kurso, iš tikrųjų buvo suformuotas tvarus planas dėl maisto gamybos ir Europos ūkininkai yra iš ties svarbus. Strateginiai planai atspindės daug didesnius užmojus bus siekiama mažinti cheminių medžiagų, pesticidų, trašų, antibiotikų e, naudojimą, bus siekiama mažinti uh, bus siekiama skatinti biologinę žemdirb... ekologinę žemdirbystę. Labai svarbu kalbėti taip pat apie dirbožėmio, vandens kokybę. Taigi, iš esmės, Europos ūkininkai turės gaminti produkciją tvariai ir užtikrinti žmonių sveikatą, švelninti klimato kaitą. Tai yra didelių užmojų siekiai, kurie brangiai kainuos, todėl negalime palikti ūkininkų likimo valiai, mes visi turime jiems padėti. 10 milijonų Lenkijos ūkininkų a, dirb, užtikrina maisto saugą, aplinkos sauginį tvarumą ir mes turime kasdien dėkoti jiems už tai, kad jie dirba kasdien, kad jie prižiūri dirbožėmį, rūpinasi gyvūnais, nes tai labai reikalinga. Uh, Didžiulė problema yra dėl kartų pasikeitimo, dėl ūkių perleidimo, dėl to, kad mažėja gyventojų kaimiškose vietovėse. Uh, Maisto sauga lygiai tokia pati svarbi kaip gynyba, energetinis saugumas ir todėl mes turime rūpintis mūsų ūkininkais, jeigu norime rūpintis maisto sauga ir tam reikia sukurti tinkamas darbo sąlygas. Tai yra apžūp ir kitų ES politikos krypčių tikslas. Labai dėkoju už labai svarbius klausimus, kuriuos jūs šiandien keliate, kaip komisija užtikrins kad žmonės kaimiškose vietovėse, ūkininkai ir toliau vaidintų labai svarbu vaidmenį, kaip um, bus galima pasiekti išsikeltų tikslų, įveikti esamus iššūkius ir tuo pat metu garantuoti tinkamas jiems gyvenimo sąlygas, galimybės užsidirbti, kaip bus galima pritaikyti tinkamas strategijas ir politikos priemonės. Ir ūkininkai patys kelia šios klausimus. Neseniai susitikau su jais Kroatijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje. Ir planuoja susitikimus su ūkininkais Prancūzijoje, kitose šalise. Susitinku taip pat su Europos žemės ūkio federacijų atstovais. Jie pripažįsta, kad tvari maisto gamyba yra labai svarbi. Jeigu tvarumas nebūtų užtikrintas, pavyzdžiui, jei toliau vyktų maisto gamybos koncentracija, e, tai mm, Tiesiog reikia suprasti, kad taip yra ne dėl to, kad jie to nori, o dėl to, kad taip verčia daryti gyvenimas ir ūkininkai yra priversti užsimti intensyvesnę žemdirbystę. Todėl mes turime padėti jiems tam, kad žemės ūkis liktų tikra žemdirbystė, o netaptų stambia pramonę. Ir akivaizdu, kad klaidinančią informaciją mes nepasieksime e, tikslų. Būtina užtikrinti tinkamą pagalbą ir todėl apžų biudžetas turi būti tinkamas, kad būtų galima įveikti ateities iššūkius. Turi būti tvirtas, teisingas biudžetas, sąžiningai paskirstytas tarp ūkininkų ir tikrai e, ne vien tik tai komisija ir Europos parlamentas, bet ir taryba supranta tokio biudžeto svarbą. E, Vokietijos, Prancūzijos ir Ispanijos žemės ūkio ministrai um, padarė pareiškimą šio klausimu ir aš labai džiaugiuosi tuo. Jie sako, kad mums reikia didesnio biudžeto bžūp. Ir sausio 27 dieną Žemės ūkio ministrų susitikime dauguma ministrų pritarė tokiai pozicijai. Aš irgi pritariu e, tokiam požiūriui. Mums reikia pakankamo biudžeto bžūp, kad jis būtų taip pat teisingai padalintas. Um, užmojai yra. Um, plataus masto ir mums reikia tinkamo finansavimo, kad galėtumėm pasiekti užsibrieštų tikslų. Mums reikia finansavimo ir ekosistemoms pirmajame ramstėje, ypač tose valstybėse, kur tiesioginės išmokos yra nedidelės. Taip pat mums reikia dėti daugiau pastangų užtikrinant gyvūnų gerovę, sprendžiant aplinkosauginės problemas pagal antrąjį ramstį. Tai taip pat yra svarbu e, ir kitai grupiai valstybių. Taip pat turime užtikrinti, kad ūkininkai žinotų apie tvarę praktiką, kurios būtų galima laikytis. Pavyzdžiui, kad būtų galima užsimti netokią intensyvę žemdirbystę, kad būtų galima taip pat savanoriškai dėkti gerovės priemonės. Bet tam reikia finansavimo, ūkininkams reikia pagalbos. Ir mano vaidmuo yra būtent kalbėti apie tai, nes bus priimti labai svarbus um, sprendimai ir daugiametės finansinės programos. Thank you Ir žinoma, kad tai turi būti siejama su mm, tink tinkamu ūkininkų traktavimu, e, teisingu, e, e, padoriu jų traktavimu. Jie ne problema, jie yra problemų sprendimo raktas ir jiems reikia užtikrinti paramą, nes jie garantuos permainas. Ponios ir ponai, ES žemės ūkis turi būti tvarus, aplinkosaugiškai, aplinkai draugiškas, aplinką tausojantis ir tam žemės ūkio politika turi būti palanki ūkininkams, turi būti sąžinga ir plačių užmojų. Ačiū. Vielen, vielen Dank, Herr Kommissar. Ačiū komisijos nariui. Pirmąjį diskusijų ratą pradės kolega Dorfmanas, Europos liaudės partijos frakcijos vardu, prašau. Mėly kolegos, gerbiamas komisijos nariai, gerai, kad šiandien vyksta ši diskusija ir turime E, siekti, kad e, tokias diskusijos e, vyktų, nes kai kurie galvoja, kad ši strategija nuo lauko iki stalo yra rengiama nepasitarus su ūkininkais arba netgi nukreipta prieš juos ir tai, kad šiandien salėje nėra Franso Timmermanso, taip pat yra tam tikras patvirtinimas tokių nuogastavimų Aš štai e, ką paprognozuočiau, jeigu mes netrauksime šias diskusijas aktyviai ūkininkų, tai ta strategija paprasčiausiai atsimuš į sieną. E, taip, sakyčiau, šiandien bandoma e, svarsti ūkininkams kaltę už biologinės įvairovės mažėjimą, už klimato kaitą, už antibiotikų naudojimą, už cheminių medžiagų naudojimą, augal, augalų apsaugos priemonių naudojimą. E, iš tiesų, e, tikrovė yra visiškai kitokia. Ūkininkams e, reikia išlaikyti savo ūkius, užtikrinti jų veiklos testinumą, rasti, kas juos perimtų ir jie gamina maisto produktus. Tuo tarpu vartotojai nori jų vis geresnių, tvaresnių, sveikesnių ir uh, prekybos e, centruose nori, kad jie dar ir kainuotų pigiau. Taigi tokia sistema neveikia ir aš manau, kad e, ši strategija tikrai yra prasminga, reikia galvoti apie augalų apsaugos priemonės, apie trašas, tačiau e, taip pat neatimti iš ūkininkų savo ūkių vystimo, atnaujinimo vilties, reikia viskas sėti su moksliniais tyrimais, plėtra, mums reikia sudaryti sąjungą su ūkininkais, atsižvelgti į jų pasiūlymus, pastebėjimus. Mano frakcija būtent už tai pasisako, norime šią strategiją kurti kartu su žemdirbiais. Ačiū kolegai Dorfmanui. Dabar kalbės kolega De Castro e, pažangiųjų e, socialdemokratų frakcijos vardu. Grazie, prezidente, karo komisarė. Dėkuoju pirmininkė, komisijos nary. Jeigu mūsų ūkininkai negalės pilnakraujiškai dalyvauti veiksmuose, mes nesugebėsime sušvelninti klimato kaitos poveikio. Mums reikia bendro požiūrio, e, kuriant e, būsimą bendrą e, žemės ūkio politiką. Galvojant apie aplinką, parlamentas negali praleisti progos ir neužtikrinti, kad e, strategijos nuo ūkio prie stalo elementai nepakliūtų į būsimąją e, žemės ūkio politiką. Tai labai svarbu ir piliečiams. Ir reikia taip pat numatyti paskatas, reikia deramai finansuoti bendrąją žemės ūkio politiką ir reikia novatoriškų maisto gamybos technologijų. Mes taip pat turime užsitikrinti geresnius, kokybiškesnius augalų apsaugos produktus, kurie pakeistų cheminės medžiagas. Mes tvarumo aplinkos saugoje neužsitikrinsime be ekonominės ir socialinės um, sanglaudos ir stabilumo reikia imtis veiksmų ES lygmenių. Tai būtų praktiškiausia. Ačiū. Toliau ponas Čiološ, Renew Europe vardu. Gerbima pirmininkė, komisijos nary. Vakar kalbėjome apie būsimąją daugiametę finansinę programą ir sakėme, kad ji turi atitikti mūsų užmojus, mūsų prioritetus – kaip ES. Mes sakėme, kad neturėtume e, kenkti e, tradicinėms politikos skriptims, kaip kad e, bendro žemės ūkio politika ir neužgošti jų nuojais prioritetais, kaip skaitmeninės, skaitmeninė transformacija, pertvarka ar žalesis kursas. E, tie klausimai tampa vis aktualesni, bet mes taip pat turime būti pakankamai drąsus ir galvoti, kaip mes turėtume e, nepamiršti ūkininkų ir vartotojų lūkesčių. E, Žalesis kursas nebus sėkmingas, jeigu žemės ūkio sektorius neprisidės o žemės ūkis negės, negalės labiau prisidėti prie visuomenės plėtotės, jeigu mes neužtikrinsime didesnių pajamų ūkininkams. Mes turime užtikrinti, kad viešosios paslaugos bus teikiamos tam, kad būtų deramai tvarkomi gamtos ištekliai. Taip pat reikia užtikrinti pakankamai geras e, pajamas E, ūkininkams taip pat reikia galvoti apie investicijų planą ir e, tai susijęs su strategija nuo lauko iki stalo. Ir jeigu mes gausime tik apie pesticidus, cheminės medžiagas, e, ar kažkokią atskirą žemės ūkio veiklą, tai nieko nepasieksime. Nepasieksime nuo lauko iki stalo, strategija turi būti visa apimanti ir tai būtų mūsų išėties taškas. Mes turime suvokti, ko tikisi visuomenė žemės ūkio, turime galvoti, kaip užtikrinti geresnės kokybės maisto produktus ir turime pasitelkti išteklius numatytus e, skaitmeninę persitvarkymo srityje žaliame kurse, kad sureaguotume į lūkesčius. Tik tai tokiu būdu mes galėsime naudingai panaudoti strategiją nuo lauko iki stalo. Toliau Kalbės ponas David ID frakcijos vardu. Prašau. Gerbiama pirmininkė, komisijos nary. Mes e, rengėme labai daug kainuosiančią duomenų bazę, kuri fiksuos informaciją apie Europos ūkininkus, e, prekybos centrus, o už tai turės sumokėti valstybės narės, ES, bet taip pat ir ūkininkai. Ir tai e, tos išlaidos jų atsispindys kainose, jie taps mažiau konkurencingi. Mes taip pat e, e, matome, kas sako e, generalinis direktorius e, priekybos generalinio direktorato. E, būtent produktai iš trečių šalių nekontroliuojami be muitų paklius į mūsų rinką ir niekas nereikalaus, kad kitos šalis laikytųsi griežtų taisyklių. Pavyzdžiui, galima paminėti apie jautieną, ar netgi bus įvežami gyvi galvijai ir, ar, ar skerdienos ir niekas nekontroliuos sąlygų jų gabenimą, pavyzdžiui, laivuose ir niekas nežino, kas sumokės kainą už tai. Ūkininkai turi visų visai teisų reikalavimus, įskaitant kainą, kurią jie moka. Mes negalime importuoti produktų iš šalių, jeigu negalime užtikrinti, kad jos laikosi tokiu pat sąlygų e, kaip ES. Tai yra nepriimtina. Žaliųjų frakcijos vardu kalbės e, ponė Vynė, ačiū ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary Vojčiakovski, Džiaugiuosi, kad šiandien kalbame apie strategiją nuo lauko iki stalo, nes problemos yra tokio didelio masto, kad jeigu jų nebūtų, tai čia mes nesėdėtume ir nediskutuotume. Turime istorinę galimybę e, BŽUP padaryti tvaresnė, palankesnė kovai su klimato kaita, skatinti e, ekosistemų plėtrą, daugiau dėmesio skirti mm, dirbožėmio saugai, kokybės gerinimui, gyvūnų geroviai, mokslininkai mus ragina taip elgtis, žmonės taip pat, galbūt e, tai yra paskutinė galimybė iš tiesų reformuoti BŽUP. Žinoma, ūkininkai baiminasi, tačiau uh, uh, apsitverti sienomis ir neturėti drąsos imtis permainų uh, nėra tinkamas elgesys. Galėtume tomis sienomis apsijuosti ir tvirtinti, kad mes visą laiką taip elgiamės ir e, gerai, kad taip elgiamės. Tačiau e, toks požiūris yra netinkamas. Reikia, žinoma, <clears throat> ne tik suvokti, kad ūkininkai yra įsprausti į kampą, tačiau turime taip pat ir žemdirbių orumą gerbti, ne subsidijas jiems skirti, ne išmaldą, o sudaryti sąlygas e, jiems gyventi nepriklausomai. Būtent dėl to reikia reformuoti BŽP. Noriu užduoti e, klausimą teisingumo. Teismas e, yra priemęs atitinkamą sprendimą pagal kurį e, komisija yra numatyta e, teisė priimti laikinus e, sprendimus, kol taryba priims galutinį sprendimą BŽUP srityje. Ar ketinate pasinaudoti tokią galimybę tam, kad BŽUP užmojų suderintumėte su žaliojo kurso užmojais, nes taip reikia elgtis. Ačiū, kolegai Vynel. Dabar konservatorių formuotojų frakcijos vardu kolega Kuzmiu kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Pirmiausiai noriu nuoširdžiai padėkoti už tą išsame jūsų pristatytą Europos žemės ūkio e, situacijos analizę susijusią su dviem strategijomis, pirmiausia, žaliojo, žaliojo kursų ir strategija nuo lauko iki stalo. Akivaizdu, kad ūkininkams bus uždedamas naujos prievalis, reikalavimai, tam tikri apribojimai pradėti taikyti. Nes šio situacijoje kilo klausimas, kaip reikės viską finansuoti. Ankstesnė komisija 18 metų gegužė pristatė biudžeto projektą, kuriame 17 procentų mažinamas BŽUP finansavimas e, ir nauji iššūkiai, su kuriais susidurs Europos ūkininkai, bus paprasčiausiai neįveikiami. Taip pat valstybių narių strateginiuose planuose yra numatyta e, gamybos apimčių mažinimas, e, ypač uh, vakarų šalise ir tai sukelia didžiulius procesus, kuomet dešimtis tūkstančių traktorių išvažiavo į gatves. Nuo 21 iki 27 metų būtina ieškoti papildomo finansavimo BŽUP, kuris būtų e, padalintas visoms valstybėms narim, narėms, siekiant finansuoti šias dvi naujas strategijas ir siekiant sulyginti tiesioginės išmokas ES viduje tarp e, senųjų ir naujųjų narių. Ačiū, tęsime diskusijas. GUNGL frakcijos vardu kolegė Hazė, kam dabar kalbės, prašau. Ačiū. Komisijos nariai. Europos žemės ūkio politikas e, remia stambius ūkininkus, verčia e, ūkininkus e, dirbti netinkamomis E, sąlygomis, e, todėl tokie stambus ūkiai yra labai taršus, o smulkus ūkininkai stovi ant bedugnės krašto. E, taip pat kenkiama biologiniai įvairoviai. Ši sistema serga ūkininkams reikia mokėti sąžiningą kainą už sąžiningai pagaminamus produktus, gaminius ir kad reikia, kad jie nekenktų e, aplinkai. E, e, taip pat mes nepastaravome savo ūkininkams atverdami sienas kitų valstybių ūkininkų produkcijai, kuri yra daug taršesnė. Dėl to manau, kad reikia atsisakyti žemės ūkio subsidijų. Ačiū. Kolega Džerūso, dabar neprisijungusiu frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Laukiame e, plano nuo lauko iki stalo, tačiau noriu išsakyti keletą susirūpinimą keliančių dalykų. Pavyzdžiui, dėl, trašos, mes, ta, dėl uh, trašų mes galvojame, kad reikia laikytis europinių standartų dėl naujojo žaliojo kurso, dėl maisto kokybės, mes norime ir naujų ženklinimo reikalavimų, kad aiškiai būtų parodyta, kiek maistas turi ne tik mytybinės vertės, bet taip pat kiek ir koks yra jo poveikis aplinkai. Ir reikia remti ekologinę žemdirbystę, kadangi tokiu būdu mm, aplinkai e, yra palank, sunkiausiai dirbama ir padedama kovoti su klimato kaita. Man atrodo, mūsų pareiga yra užtikrinti, kad tinkamas finansavimas būtų skirtas bžūp ir kad tai būtų valdoma tinkamų būdų, kad būtų pasimokyti iš praeities klaidų. Pane Maginė. You, Ačiū pirmininkė, tikiuosi šio ryto diskusijos komisijos nariai para, pažagins, pa, pažadins komisiją, kad parlamentas iš tikrųjų nerimauja dėl žemės ūkio situacijos. Ir um, tikrai mes nesitaiksysime ir mums tikrai reikia šios strategijos nuo lauko iki stalo ir ūkininkai turi būti uh, mūsų dėmesio centre, jie neturi, su jais neturi būti netinkamai elgiamasi ir turi, reikia galvoti apie konkurencijos teisės aktus ir tinkamą, sąžiningą priekybą, kad nebūtų neigiamo poveikio Europos žemės ūkiu padaryta. Iš tikrųjų, kai kas kalba apie emocingai apie ekologinę žemdirbystę, apie tai, kad stambus ūkininkavimas galbūt netinkamas yra blogis. Tačiau turime būti atsargus. Nereiškia, kad didelis ar mažas ūkis geriau ar blogiau. Svarbiausia, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti geriausiais mokslo tyrimais, inovacijomis, naujausiamis technologijomis, kad jie galėtų laikytis tų reikalavimų, kuriuos mes keliame. Ir ūkininkai tą daro, galbūt net anksčiau nei mes tai surašome jie tausoja aplinką ir mes turime padėti jiems tai daryti, o neriboti jų pastangas. Ir mano didžiausia baime dėl žūp reformos yra tai, kad mes primesime dar daugiau taisyklių, jiems suteiksime dar mažiau lankstumo galimybių. Komisijos nariai, jums tenka atsakomybė užtikrinti, kad taip neįvyktų ir aš tikiuosi, kad jūsų balsas bus garsiai girdimas. Ačiū. Karvalais.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 kalbėti vienu balsu dėl to, kad turime užtikrinti ūkininkams orias sąlygas, e, nes e, turime galvoti apie žmonės gyvenančius kaimo vietomis ir turime galvoti, kaip užtikrinti ilgalaikę e, kaimo vietojų, vietojų vystimo strategiją, sąlygas ir kaip įgyventi, kaip galima greičiau strategiją nuo lauko iki stalo. Reikia, kad ta strategija e, būtų įgyvendima deramai atsižvelgiant į kaimo vietovių poreikius. Dėkoju. Dabar ponia Müller. Pane pirmininkė, komisijos nariai, šiuo metu matome, kad politiniai sprendimai yra priimami gatvėje Žmonės demonstruoja už kovą su klimato kaita, gamtos apsaugą, visi jiems ploja, tačiau e, kai tūkstančiai e, žemdirbių e, protestuoja dėl pernelik didelės biurokratijos naštos, tai tuo metu Briuselėje apie tai niekas nekalba. Situacija ir įtampa didinama dar ir dėl viso pirmininko Timermanso pasisakymų siekiant drastiškai sumažinti galvijų auginimą. Aš noriu paklausti, kaip mes iš tiesų išlaikysime tą 40 procentų ganyklų ir pievų, kurias turime Europoje, jeigu sumažinsime galvijų skaičių. Taip, turime dėti daugiau pastangų aplinkos labai, turime kininkauti tvariau ir žemės ūkis keičiasi, tačiau jį pakeisti galime tik bendrai. Todėl strateginio lauko iki stalo gali numatyti dar daugiau prievalių ūkininkams. Ūkininkams būtina užtikrinti galimybės planuoti savo veiklą. Todėl e, e, turime aiškiai pasakyti, kad strategija bus pradėta gyvendinti tik nuo 23 metų. Pasiūlymai dėl teisės aktų yra e, pateikti, tačiau galime tas strategijas atitinkamai pritaikyti. Ir aš e, nenoriu, kad e, vadovautumėmės e, posakiu, kad jeigu ūkininkai bankrutuos, tai kiti maistą importuos. Mums reikia apsaugoti šeimų ūkius. Ačiū. Dabar kolega Lebreton. Merci, Madame la Présidente. La Commission. Ačiū pirmininkė, komisijos pirmininkė Nerlain paskelbė, kad e, sieks tvaraus žemės ūkio ir maisto gamybos gerbent aplinką ir tai yra šūkis, tas nuo lauko iki stalo e, taikomas. Ir aš šiandien noriu pasakyti, ką galvoju. Problema, kad šiandien neturime tikslaus dokumentų, kuris aiškiai pristatytų tą planą. E, pusantro tik tai puslapio yra bendrų gairių dėl žaliojo kurso, o kokia yra esmė nuo lauko iki stalo yra tuščias šūkis. Mes turime dirbti konstruktyviai ir komisijos dėmesio kreipiu į tai, kad reikia derinti ateities tikslus su naujaja žemės ūkio politika, kuri dabar yra rengiama. Ir dėl projekto turinio reikia neskelbti tokių miglotų tikslų, kaip pavyzdžiui sumažinti pesticidų naudojimą. Reikia rasti tikrus sprendimus tikroms problemoms. Pirma, garantuoti mūsų mūsų maisto suveren, gamybos suverenumą, um, apsaugant mūsų žemės ūkių nuo laisvos priekybos ir pasaulinės įtakos. Toliau sugriauti uh, ol, uh, dominavimą stambių uh, priekybos grandinių. Trečia, supaprastinti taisyklės, administracinius reikalavimus, kurie dabar neįmanomi. Atėjo laikas pereiti nuo šūkių prie tikrų veiksmų, nes ūkininkai ir vartotojai to laukia. Labai ačiū, kolega Hoisling dabar kalbės, prašau. Komisijos narys savo kalboje, jos pradžioje pasakėte svarbų sakinį, žemės ūkis negali tapti pramonės šaka. Šis teiginys teisingas, tačiau šiuo metu e, daugiausiai naudos mūsų žemės politikos gauna stambėjai e, ūkiai, Ir jeigu ir toliau 70 procentų išmokų bus išmokama pagal e, žemės ūkio naudmenis, tai žemės ūkis taps tikrai pramonės šaka. Aš nežinau, kaip jūs tą strategiją nuo lauko iki stalo ketinate įtraukti į dabartinę BŽUP, nes konservatorių dauguma to e, šiuo metu tikrai nenori. Truputis žalinimo mums nieko gero neduos. Taip turime rūpintis ūkininkais, tačiau biologinė įvairovė taip pat nyksta, to negalime neikti. Mes pernelik daug pesticidų naudojame. Audito rūmai ką tik pasakė, kad mūsų pesticidų naudojimo politika yra katastrofinė, turime atsisakyti tokio didelio trašų e, kiekio, priešingų atveju e, biologinė įvairovė visiškai išnyks, o kalbant apie e, žalinimą, turime siekti, kad ir kitos šalis žemės ūkio srityje pasiektų mūsų pavyzdžių ir jeigu mes ir toliau importuosime tokiais didžiuliais kiekiais sojos produktus ir uh, E, Merkosūro šalims atversime savo žemės ūkio rinkas, tai e, katastrofa tams e, dar didesnio masto. Mes taip pat turėtume gyvūnų apsaugos politiką pakeisti, negalime tokio didelio masto gyvulininkystės kultivuoti. Kolega Roisan dabar kalbės, prašau. Iššūkiai, su kuriais susiduria žemės ūkis, yra didžiuliai mes norime aukštos kokybės žemės ūkio produktų, mažos taršos e, e, ir e, ūkiai turi prisitaikyti, naudoti naujas technologijas. Laimiai taip yra ir elgiamasi daug kur, todėl turime tokius pokyčius skatinti. Strategija nuo lauko iki stalo. Mm E, taip pat yra susijusi su e, aiškių taisyklių naujų nustatymų ir jų e, laikymusi, pavyzdžiui, tam tikrus augalų apsaugos priemonių naudojimo metodus uždraudžiant komisiją turi parengti tokius pasiūlymus, kurie būtų naudingi siekiant tinkamai valdyti ūkius. Komisijos nariu noriu pasakyti, kad nereikia vertinti ūkių pagal jų laikomų galvijų skaičių, tačiau e, reikia vertinti pagal e, tų ūkių poveikį e, aplinkai, skaičiuojant gamybos vienetus. Ir tokiu būdu vystyti bendrą žemės ūkio politiką. Ar sakysite, ponė Rolisonai, klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą? Kolega Manders. Ačiū. Pirmininkai, noriu paklausti kolegos ar Rasina, ką Jūs manote apie maisto švaistimą, nes išmesti e, maisto produktai, jų vertė yra didesnė nei ES metinis biudžetas. E, pirmininkė, taip, šis klausimas yra labai e, svarbus. Maisto švaistimas padaro mums didžiulę žalą, todėl reikia dėti pastangų šioje srityje, tačiau aš nepritariu e, jums, e, jūsų pasiūlymui, kad reikia atsisakyti e, subsidijų žemės ūkiai, nes subsidijos reikalingos tam, kad tos permainos galėtų vykti. Ačiū, tęsime diskusijos, kolega Flanagan dabar. Jeigu teisingai bus įgyvendama ir finansuojama ši naujoji strategija nuo lauko prie stalo, ji gali būti labai naudinga ūkinius, pavyzdžiui, ženklinimas produktų kaip jautiena. Na, E, mūsų Taip pat, jeigu mes žinosime, kiek sunaudota trašų, koks yra anglės pėdsakas, tai sudarys galimybės e, mums atskirti e, vieno tipo mėsą nuo kitos. Pasižiūrėkite į laisvai auginamų vištų kiaušinius. Žmonės dabar jau gali juos rinktis, tai pas būtų mm, ir dėl jautienos. Uh, Komisijos nariai kalbėjo apie maistą, kuris toks pats svarbus kaip saugumas gynyba. Aš manau, kad jis svarbesnis, jisai yra saugumas ir gynyba. Pažiūrėkime į daugiametę finansinę programą, į mūsų prioritetus. Matome, kad 22 kartus bus padidintas finansavimas e, ginklams, e, kulkoms, o E, mes dabar kovojame, kovodami dėl daugiametės finansinės programos už maistą, mes turėtume rimtai į tai žiūrėti. Dėkuoju. Dabar pasisakys kolega Būda. Domnule comisar, dragi colegi, strategija. Dėkuoju komisijos nari kolegos. Strategija nuo lauko prie stalo yra labai svarbi, siekiant keletos tikslų. Kokybiškas maistas, E, darbo vietos, klimato kaitos pasiekmių e, švelnimas. E, žemės ūkio sektorius ne vienas atsakingas už bio įvairovės pradimą ar gamtos išteklių mažėjimą. Mes visi esame kalti, dėl to ūkininkai turėtų būti vertinami kaip sprendimo dalis, o ne problemos dalis, kovojant su klimato kaita. Strategija nuo lauko prie stalo bus sėkminga tik tuo metu, jeigu mes pirmiausiai galvosime apie realybę ir suvoksime, e, kokie yra silpniausi aspektai šios sektoriaus, bet taip pat kokios yra galimybės e, žalioji politika ne visuomet atsižvelgia į galimybės ūkių prisitaikyti prie naujų sąlygų. Jeigu mes nepagalvosime apie tai, tai tuomet e, kils ūkininkams daug problemų, reikės mokėti daugiau už maistą mums ir tiek ūkininkai, tiek uh, vartotojai pralaimės. Aš e, nenorėčiau matyti e, ko nors panašaus į geltonųjų lėmenių judėjimą. Mes turime dabar e, naują strategiją paversti galimybėmis ūkininkams. Ir tam reikia deramo finansavimo valstybių narių. Mes turime suvokti, kad negalime padaryti daugiau, turint mažiau pinigų. Mokslininkų uh, tyrimai, tikslusis ūkininkavimas taip pat yra labai svarbus ir visiems ūkininkams valdybės narėse turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos. Dėkuoju toliau ponas Antrių. Dėkui gerbiamą pirmininkę. Nuo lauko iki stalo Mes turime galvoti apie trumpasias grandinės šeimų ūkius, e, mažo masto ūkius, e, kur, kurie leistų e, ir tai turėtų leisti iš jų greitai pristatyti maistą vartotojams. Ir tokiu būdu galėtų ūkininkai gyventi iš savo darbo ir vartotojai gautų kokybiškus produktus. Mes taip pat turime kovoti su maisto švaistimu, kuris sudaro maždaug 25-30 procentų e, viso maisto. Taip pat reikia atsisakyti cheminių medžiagų, e, žemės ūkija taikė daugiau natūralių produktų ir tai būtų naudinga tiek ūkininkams, tiek kaimo vietovėms. Taip pat reikia, kad ūkininkai taptų e, centriniu elementu naujame ekonomikos modelyje. Ir būtent dėl šios priežasties bendroji žemės ūkio politika turėtų pirmiausiai galvoti apie ūkininkus perinamojų laikotarpių. E, Gėmas e, komisijos nariai reikia suteikti galimybės naujiems ūkininkams ir padėti realiai tą daryti. Dank u wel, voorzitter, eh, geachte commissaris. Ja, decennia... Ačiū pirmininkė, gerbiamas eh, komisijos nariai. Aš nepasakyti, kad bendro žemės ūkio politika šiuo metu netinkamai veikia, auditorumai ją taip pat kritiškai vertina, kame yra to priežastis žalinimo. Priemonės buvo nustatytos Briuselėje, ūkininkai privalo jas vykdyti ir e, tikrinant tų priemonių gyvendinimą neatsižvelgiama į rezultatus pasiektus Aš manau, kad turėtume vertinti būtent pagal veiklos rezultatus, suteikiant ūkininkams e, galimybę atnaujinti savo ūkius, jeigu pasiekiami rezultatai yra geri, kad būtų skatinamas ūkininkų verslumas. Ir aš manau, kad e, tokiu būdu mes atlygintume tinkamai ūkininkams už pasiektus rezultatus. Pažiūrėkime, elektriniai automobiliai visoje Europoje yra populiarūs tik dėl atitinkamų paskatų. Aš manau, kad šį strategiją nuo lauko iki stalo mes ją gyvenidami žengsime žingsnį e, atgal, nes strategija vėl nuleisdinėjama iš viršaus, iš, iš Briuselio. Manau, kad e, BŽUP mes turėtume orientuotis į e, gautinius rezultatus. Strateginio lauko iki stalo turėtume vertinti netinkamai e, E, veikiančias taisyklės. E, iš tikrai nesuprantama, kodėl e, vabžiai nėra naudojami, jų miltai nenaudojami maisto gamyboje, kodėl naujovės nėra tinkamai dėgiamas. Taigi, ačiū uždėmesi. Ačiū, esame diskusijos, kolega Darė. Kažkaip. commissione ha presentato la strategia denominata dai campi alla tavola. Komisija pristatė strategiją nuo lauko iki stalo. Žemės ūkio pramoniai e, siūloma dėkti naują modelį, kuris būtų grindžiamas tvarumu. E, tačiau būtina užtikrinti ir maisto gamybos saugumą, užtikrinti saugumą vartotojams, saugoti biologinę įvairovę, mažinti pesticidų naudojimą. Kyla klausimas, ar importuojamiems maisto produktams tie patys reikalavimai yra taikomi ir kas daroma, kad būtų užkirstas kelias maisto importuojamo iš Vietnamo, Kambodžos kainų dempingui. Tai, kas vyksta, yra nesažinga konkurencija, turime užkirsti jai e, kelią, turime e, kartu apsaugoti ir savo piliečių sveikatą. Ačiū, kolega Bito dabar kalbės. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Labai diena komisijos nariui. Žūp reformą šiandien aptarė parlamentas. E, tai yra parengta praeitą kadenciją ir tikrai netitinka šios kadencijos lūkesčių. Mes jau balsavome dėl to, kad yra klimato kritinė situacija, kuri yra reali ir bžup reforma e, netitinka dabartinių iššūkių ir komisarius puikiai tai žinote. Taigi, ar ta strategija nuo lauko iki stalo komisija yra priemonė ištaisyti tuos trūkumus? Bžup e, yra ir turi likti labai svarbius svertų, kuris leistų užtikrinti ekologinę transformaciją mūsų žemės ūkio. Taigi, kaip jūs užtikrinsite, kad dabartiniai žūp pasiūlymai dėrėtų su naujais tikslais, kuriuos kelia žalesis kursas? Kaip taip gali būti, kad viena iš svarbiausių ES politikos priemonių būtų apspręsta prieš patvirtinant naujosius tikslus. Žalesis kursas turi mobilizuoti žūp reformą. Dabar nėra iškių tikslų dėl pesticidų mažinimo, biologinės įvairovės e, saugojimo, CO2 išlakų mažinimo ir apsirūpinimo maistu užtikrinimo. Mūsų atsakomybė yra išties istorinė. Mes turime e, nepraleisti šios progos ir realiai užtikrinti, kad mūsų maisto visa gamyba direktyva būtų e, europinio lygmens standartų. Sorry, um, Yra mėlynoji kortelė, ar atsakytumėt į klausimą, ponė Bytau? Bleu, vous acceptez? Ar sutiksit atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą? Kolega Grapink. Înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord cu strategia de... Aš taip suprantu, kad jūs nepritarėte strategijai nuo lauko iki stalo. Uh, jūs nepritarėte tam, kad žūp galėtų būti toliau gyvenama. Jūs galvojate, kad mes. Kaip Jūs galvojate, kaip mes maistą gaminsime ES? Ar Jūs galvojate, kad Europa turi išgyventi vien tik iš importuojamos produkcijos? Kaip mes garantuosime saugą tų produktų, kurie atkeliaus iš trečiųjų šalių? Kaip mes užtikrinsime mūsų ūkininkų išgyvenimą kai kaimiškose vietovėse?

Aš nesakiau, kad aš nepritariu, aš tik tai noriu, kad būtų užtikrintas dėrėjimas tarp šios strategijos nuo lauko iki stalo ir žūp politikos. Tai nėra prieštaravimas, aš tiesiog noriu pasakyti, kad mane stebina, kad mes tvirtiname strategiją, bet žūp dar nėra užbaigta, o ši strategija įtakos žūp. Tai ar viena ar kita prasme, kalbant apie alternatyvas, apie galimybės užsitikrinti maisto tiekimo saugumą, mes turime turime derinti savo tikslus dėl biologinės įvairovės gynimo, klimato apsaugos ir galvoti, kaip yra gamyba užtikrinama Europoje, kad nebūtų, pavyzdžiui, daugiau pesticidų, e, sintetinių medžiagų, kad būtų perėta prie ekologinės žemdirbystės. Toliau, e, ponė Tomašič. Ačiū. Pirmininkė, apžūp yra viena iš brangiausių ir mažiausiai efektyvių politikos ryčių ES. Buvo kelis kartus bandyta reformuoti šią politiką, bet nedaug ne ką pavyko padaryti. E, yra, nežiūrint, koks būtų modelis, vis tiek yra didelis valstybės intervencijos e, mastas ir mūsų žemės ūkis nekonkurencingas. Aišku, mūsų laukia ilgas reformos laikotarpis yra sutelkiamas dėmesys į žiedinę ekonomiką, tvarumą. Mes norime, kad mūsų žemės ūkis būtų tvarus ir neutralus klimatui savo poveikiu, bet toliau remiamasi tais pačiais modeliais, kurie buvo neefektyvus praeitie. Naujos programos bus brangios, subsidijos nėra tvarios ilgalaikiu laikotarpiu. Mes turime skatinti inovaciją žemės ūkioje, mes turime užtikrinti inovacijas, kurios būtų prieinamos visiems visiems ūkininkams ir tik tokiu būdu mes užtikrinsime mažesnį spaudimą biudžetui ir žemės ūkio efektyvi, efektyvumą. Pone Modik. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos nariai. Suomijoje mes sakome, kad e, išminties pradžia yra tada, kai pripažįsti faktus. E, Mes e, turime pripažinti, kad savanoriškų priemonių nepakako. Nes e, jeigu būtų pakakę, tai e, mūsų laukai sugertų CO2, neturėtume jokių problemų. Pesticidai užteršia gamtą, jie kenksmingi žmonėms ir turime jų atsikratyti. Mes neturėtume bausti ūkininkų taip pat, nes jie geriausiai išmano uh, E, tai, ką daro bendrosios žemės ūkio politikos subsidijos e, parama turėtų e, leisti ūkininkams pereiti prie švaresnės gamybos. Vartotojai nori ir gali mokėti už aukštos kokybės produktus, kurie gaminami etiškai. Ir taip pat reikėtų atitinkamai ženklinti produktus, kad žmonės galėtų juos pamatyti geriau. Toliau ponas Soido Alvaras. Dėkoju. Pirmininkė komisijos narimės sutinkame su tuo, kad daugumą parlamentų nori tvaresnio žemės ūkio, kuris leistų 30 metų darbo tvarkės tikslus įgyvendinti. Tačiau strategiją mm, reikia užtikrinti, kad nuo lauko iki stalo užtikrintų e, tuos rezultatus, bet galime sudurti su labai didelėmis problemomis nes kartais žiūrime į žemės ūkį kaip į, į foną. Ir e, e, dabar tai, kas prasidėjo nuo paprasto telefono, e, suteikia daug naujų galimybių, kuris turi įvairiausių funkcijų, fotoaparato, kitokias funkcijas. Ir pats tele, pati telefono funkcija jau nebėra aktuali ir kažkas nori, kad žemės ūkis kovotų su klimato kaita, E, užtikrintų ekologinės e, sąlygas, mažiau būtų, kad naudojama pesticidų, e, vaistų, kad užtikrintų piliečiams kokybišką maistą, apgintų augalus, gyvūnus ir taip toliau. Bet nepamirškime, kad mūsų žemės ūkio ir bendrosios žemės ūkio politikos tikslas yra užtikrinti kokybiškus produktus už prieinamą kainą ir būtent savo didelių pastangų dėka tai siekia užtikrinti mūsų ūkininkai. Ir daug kas priklausys nuo jų ateities. Kad strategija nuo loko iki stalo e, būtų veiksminga, reikia padėti ūkininkams. E, ir reikia, kad jie už savo darbą gautų deramą kainą. Tik tokiu būdu mes pasieksime rezultatų. Ačiū. Herzlichen Dank für das Wort. Labai ačiū, pana pirmininkė. Panašu, kad šiandien kalbame apie strategiją nuo lauko iki stalo ir jau juntamas toks susierzinimas salėje, nes iš tiesų kalbame apie visiškai ką kito. Iš tiesų kalbame ir visose koridoriuose tai garsiai girdima apie tai, kad ar apskritai senasis bežūpa reformos pasiūlymas dera su e, žaliojo kurso nuostatomis. Dėl to tas susierzinimas ir kyla, nes e, tarimai mes kalbame apie ūkininkus, tačiau turime pripažinti, kad senasis bežūpa reformos pasiūlymas nieko bendro neturi su žaliuoju kursu ir aš beveik suprantu tą susierzinimą. Tačiau E, prašau jūsų nebandyti kalbėti visų ūkininkų vardu. Jūs stovaujate tik tai dalį ūkininkų. Daug ūkininkų nori pasukti naujų kelių ir aš būtent noriu tokius ūkininkus paremti. Ačiū. Tęsime diskusijas. Kolega Hlavačiak dabar kalbės. Gerbiamas komisijos nariai, mes didelės viltis siejame su jumis. Su ūkininkai, e, perdirbėjai žemės ūkio produkcijos yra kaltinami be pagrindo. Žmonės dažnai pamiršta, kad jie vis dar e, gamina pačias saugiausias, kokybiškiausias maisto žaliavas ir maisto produktus už prieinamas kainas. Žemės ūkis yra vienas iš labiausiai reglamentuojamų e, sektorių, jam keliami nauji reikalavimai, skenčia nuo prekybos liberalizavimo subsidijos yra mažinamos, ūkininkai pirmieji pajaučia klimato kaitos poveikį. Dėl to e, žemės ūkis turi būti problemos sprendimo dalimi, o ne jos priežastimi. Naujoji strategija nuo lauko iki stalo šiuo metu neapriepia ūkininkų. Tai yra tik tai paprastas pasiūlymas, kuriuo siekiama daugiau reglamentuoti, reguliuoti ir padidinti žemės ūkio produkcijos kainas. Tokių nuostatų neturėtų būti strategija nuo lauko iki e, stalo. Kodėl ta strategija yra skirta tik tai e, ūkininkams, o nepriepia prekybos centrų? Pana Sardonė dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Programa, fram, Naujoji programa yra labai svarbi ši strategija nuo lauko iki stalo. Ir čia pagrindinis siekis yra užtikrinti, kad ūkininkai taptų klimato sergėtojais. Ir taikomos kontrolės priemonės primena tokį didį žaliai brolį ir aišku, tai turės atitinkamą kainą, mm, tai pakenks maisto kokybei, bus teikiama pirmenybė pramoninių būdų pagamintiems produktams ir mm, vabžiai, dumbliai bus naudojami maistui, bus naujasis maistinės vertės ženklinimas įvestas, tai irgi yra šios strategijos dalis. Toliau o, diskriminuojanti sistema yra taikoma jau gana, užtenka iš tikrųjų dirbama tik tai stambiosioms kompanijoms. Ačiū gerbama pirmininkė, kolegos. Dabartinė sistema iš tikrųjų turi trūkumų ir naikina vienus ūkius vienuose regionuose ir skatina gamybą kituose. puikus pavyzdys yra pieno sektorius. dar daugiau prekybos centrų dominavimas rinkoje sukuria grėsmes plačiam vartotojų ratui. štai lietuvos didžiausias prekybos tinklas maxima praeitą savaitę prekiavo nekokybiška mėsa ir tai slėpė. naujoji strategija turi užtikrinti galimybę vartotojui gauti būtent jo regione užaugintą ir pagamintą natūralų saugų maistą. šiandien maisto produktai neretai įveikia tūkstančius kilometrų bet ar kas paklausė savęs ar mums to reikia ar tai naudinga aplinkai ir klimatui? tiesioginė parama skirtingų valstybių narių ūkininkams vis dar skiriasi ne procentais o kartais. europoje vis dar egzistuoja pirmarūšiai ir antrarūšiai ūkininkai. o kur dar barjerai sukuriami prisidengiant laisvų prekių ir paslaugų judėjimu ar prekybos sutartimis atveriančiomis kelius importuoti gmo soją ar abejotinomis sąlygomis užaugintus produktus. sudarydami palankias sąlygas ūkininkauti dirbti savo krašte užtikrinsime regionų gyvybingumą ir leisime žmonėms likti gyventi kaime. ačiū. vielen dank und es schließt sich an in der aussprache frau kollegin aguilar bitte schön. señora presidenta dėkui pirmininke žemės ūkis ispanijoje susiduria su įvairiomis krizėmis ir dažnai gamintojai nepadengia savo sąnaudų gamybos, kenčia nuo didžiųjų prekybos centrų ir standartai kartais iš e, kitų šalių įvežimų produktų netinka mūsų standartų, dėl to šimtai ūkių užsi e, priversti nutraukti savo veiklą. Ir reikia galvoti apie ūkininkų e, problemas. Mes taikome fitosanitarnės taisyklės, labai griežtas gyvūnų gerovės problemas bet kaip mes dabar e, spręsime šią rinkos krizę, su kuria susiduria Ispanijos ūkininkai. E, turime suvokti, kad nepajamingas sektorius niekada negalės būti tvarus. Mes turime suvokti, e, kad reikia rasti sprendimų sektoriui ir reikia geriau suprasti tą sektorių ir kaip galima greičiau teikti jam pagalbą, suteikti pagalbą. Dabar kolega Kokalis. Ačiū, aš esu Žemės ūkio komiteto narys ir visiškai pritariu tam, kad e, Santė generalinis direktoratas e, vadovautų strategiją nuo lauko iki stalo. E, žaliasis kursas reikalauja patvirtinti naują žemės ūkio politiką, kuri būtų pridenta prie klimato kaitos poreikių ir tikslų, bet BŽUP neturėtų niekieno pamiršti užtikrinti sąžiningą perėjimą uh, Žmonėms reikia saugių, kokybiškų, maistingų, tvariai pagamintų produktų. Ūkininkai e, turi užsitikrinti kokybiškas darbo vietas, taip pat su, už, reikia užtikrinti, kad kaimo teritorijos išliktų gyvybingos. Mes turime uh, E, užtikrinti išmintingą, tvarę bendrą žemės ūkio politiką, kur leistų mums užtikrinti maistą, taip pat atsižvelgti į klimato kaitos tikslus ES. Ir e, mes e, turėtume atsižvelgti žario kurso poreikius ir parengti naują BŽUP. Dabar kolega Amaro Alvaro. Dėkui pirmininkė komisijos nariai. Jūs šiandieną kalbėjote apie e, susirūpinimą, apie tai, kas yra aktualiausia ir aš norėčiau išreikšti paramą jums, nes mes turime e, išvengti žmonių išsikėlimo iš kaimų, užtikrinti maisto saugumą ir taip pat mums reikia geresnio finansavimo BŽUP. Bet kai kalbame apie šią strategiją nuo lauko iki stalo e, mes e, tikrai turime daug ir gerai galvoti apie tai, kas, pavyzdžiui, yra neteisinga ūkininkų atžvilgių. Atrodo dabar, kad ūkininkai yra e, kalti dėl visų blogybių, kurios vyksta mūsų šalyse, bet taip yra ne. Uh, teisinga, mes turime teisingai elgtis su ūkininkais. Jūs tai žinote, gerbiamas komisijos nariai, mes visi žinome, kad gera strategija e, nuo lauko iki stalo e, bus tik tada, kai jeigu mes turėsime e, stalą ir maistą ant stalo, jeigu to nebus, tai kas bus, jeigu bus tik tai e, laukas e, ir niekas nevartos produktų, tai e, nieko taip pat nebus. Gerbimas komisijos nary, norėčiau pasakyti Jums, kad mums reikia priemonių, reikia priemonių, kurios leistų gyvendinti politiką ir kuri e, leistų e, mums teisingai elgtis su ūkininkais. Mes turime siekti įveikti tas kliūtis, būtent tokia mūsų funkcija. Ačiū, kolega Mirjam Dalis suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Maisto tiekimo grandinės dalyviai yra labai svarbus aprūpindami mus e, sveiku, kokybišku maistu. Jie taip pat yra labai svarbus įgyvendinant e, žaliojo kurso e, strategiją. Todėl strategija nuo lauko iki stalo ir yra skirta pirmiausiai maisto švaistimo mažinimui bei kokybiškam ir tvariam maisto gaminimo būdui užtikrinti. Labai svarbu, kad žemės ūkis prisidėtų prie uh, visiškos netaršos užtikrinimo Europoje iki 50 metų. Ši strategija padės sumažinti maisto švaistimą, taršą, leis e, tvariau gaminti maisto produktus ir atvers naujas galimybės maisto tikimo grandinėje visiems. Taip pat e, būtina nustatyti tikslus susijusius su antibiotikų, pesticidų, trašų naudojimo, norime tokios strategijos nulauko iki stalo, kuria būtų užtikrinamas e, atsekamumas kartu sumažinant vėžio ir kitų lygų riziką e, bei tokių cheminių medžiagų, e, kurios kenkia endokriniai sistemai naudojimą sumažins. Žaisis kursas gali tverti naujas galimybės taip pat ir maisto gamintams, įskaitant ūkininkus ir žvėjus nes, yra, e, nes ši strategija yra labai svarbi, e, siekiant e, gaminti maistą tvariai, o tai yra naudinga visiems. Ačiū. Noriu užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Pone Tūn už, noriu užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Minėjote maisto produktų atsakomumą. Noriu paklausti, ką turite omenyje. Atsakomumas yra susijęs su kelme, su atstumu ir taip toliau. Ar jūs pritartumėte teiginiu, kad uh, E, skirtingose rinkose, skirtingas rinkas pateikiamas skirtingos kokybės maisto produktai ir vartotojai apie tai nėra informuojami. Ši problema yra labai svarbi, būtina užtikrinti, kad visi vartotojai gautų tos pačios kokybės maisto produktus, ypač jeigu jų pakuotė yra vienoda. Ačiū už atsakymą, ačiū už klausimą. Socialistai demokratai laikėsi aiškios pozicijos dėl dviejopos arba skirtingos maisto produktų kokybės. Manome, kad visi piliečiai turi teisę gauti tos pačios kokybės maistą, nesvarbu, kur ES jie begyventų. Martin Hoizik dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū. Su ketvykia komisijos nariai mes suprantame, su kokio masto problemas galime susidurti, jeigu uh, nebeliks bičių kitų apdulkintojų, tačiau e, viena priežastis, kodėl mažėja bičių, yra pesticidų naudojimo keliama grėsmė žemės ūkėje. Mes nenorime vien tik tai ūk, e, kaltinti ūkininkų dėl padėties kalta bendra sistema. Ir būtent to aš tikiuosi tiek iš BŽP, tiek iš strategijos nuo lauko iki stalo. Reikia ieškoti alternatyvų, ar reikia nustatyti privalomus pesticidų mažinimo tikslus, taip pat kitų grėsmių mažinimo tikslus, ar reikia parengti atitinkamą strategiją ir e, reikia iškoti veiksmingiau grėsmę keliančių e, pesticidų alternatyvų. Taigi aš tikiuosi, kad ši strategija neapsiribos vien tik tai kalbomis, tačiau prisidės prie saugaus maisto, ūkininkų apsaugos ir visos planetos išgelbėjimo. Ačiū žodis visi pirmininkui Kolai. Noriu kalbėti apie tai, kad vartotojai turi turėti galimybę priimti sprendimus pasiremdami informaciją, nes tai buvo visuomet Europos parlamento vienas iš prioritetų, tačiau e, vartotojų pasitikėjimą e, su sukrėtė iš tikrųjų dvigubos kokybės, dvigubų standartų produkciją ir um, ta ši strategija nuo lauko iki stalo turėtų tą spręsti. Jungtinių tyrimų centras nesėdė atliko tyrimą, kur nusatė, kad informacija apie produkciją yra labai svarbi Europos vartotojams. Turime sustiprinti vartotojų teisę gauti tinkamą informaciją ir ženklinimas yra svarbiausias, pavyzdžiui, nurodant produkto kilmę. Kitas momentas - sveikatos e, klausimai. Testai rodo, kad e, iš tikrųjų produktai e, skirtingose valstybėse narėse, nors yra tokie patys, parduodami yra su skirtingu, pavyzdžiui, riebalų kiekiu, kitų ingredientų kiekiu ir tai tikrai turėtų būti išspręstas klausimas ir pagal šią naują strategiją. Nikola, Prok... Nikola Prokačinė. Ačiū pirmininkė. strategija nuo lauko iki stalo sulaukė didelio palaikymo iš ūkininkų, iš kitų, ypač mano šalia Italijoje, tačiau kita vertus ta strategija nėra ekonomiškai neutrali. Ir tvarios žemdirbystės pasirinkimas reiškia, kad e, gamybos kaštai išauks. Pažiūrėkime, ekologinė žemdirbystė, um, kova su intensyviu ūkininkavimu reiškia, kad mums reikia tinkamos finansinės paramos. Mums reikia tokios žūb, kuri apsaugotų mažus, nedidelio um, dydžio ūkius nuo stambių korporacijų. Ir mums reikia ne tik tušių žodžių. E, produktų ženklinimas Informavimas taip pat bus labai svarbus. Vartotojams reikalinga tinkama informacija apie produktų geografinę kilmę ir maistinę vertę. Tai yra ES pareiga vartotojams ir komisarą aš jums linkiu sėkmės. Ačiū. Toliau mas Bompar. Ačiū pirmininkė. ES žem, maisto politika yra labai svarbi tar, kad, tam, kad kiekvienas gautų saugų ir kokybišką maistą. Ir Tai turi būti numatytas taip pat ir planas dėl pesticidų atsisakymo, mažinimo ir atsisakymo pavojingiausių, pažiūrėjau, glifosato. Ir jeigu antras ramsis žūpi bus mažinamas, tai tikrai bus netinkamas sprendimas. Turi būti skirta pagalba tokiai prekė, produktams, žaliavoms, kurios yra skirtos žmonių vartojimui. Ir Ir mes turime galvoti apie tinkamą finansavimą ir sąžiningą paskirstimą. Ir reikia įvertinti tai, kokia yra iš tikrųjų gamyba, turi būti nustatytos ir maksimalios pagalbos ribos. Yra 30 procentų siūloma regionų komiteto um, numatyti finansavimą. Tokiu būdu mes galėsime užtikrinti pakankamas pajamas mūsų ūkininkams ir galėsime garantuoti ekologišką žemdirbystę ateityje. Martler. Vielen Dank, Herr Präsident liebe Kollegen, sehr geehrter Kommissar. Ačiū, pan pirmininkai, gerbimi kolegos, komisijos nariai. Mielai būtume kalbėjusi šiandien su jūsų kolega Timirmans, o ne su jumis, nes strategija nuo lauko iki stalo, nedalyvaujant jos gyvendinime žemės ūkio specialistams pasmerkta e, žlugti. Negalime kalbėti apie ūkininkus kaip apie nusikaltelius. Jie vėl išeis į gatves, jeigu uh, nesupras jūsų priimamų įstatymų, nes e, jie tikrai nesivadovauja principu, e, kad e, kuo daugiau naudos trašų, tuo bus visiems geriau. Jeigu ponas Timermansas nori sumažinti pesticidų ir trašų naudojimą, tai yra sveikinti, tačiau nepradedame visko nuo nulio. Reikia pirmiausiai optimizuoti uh, jų naudojimo procesus ir e, visi tyrimo rezultatai kol kas patvirtina, kad Europos maisto produktai yra patys saugiausi pasaulyje, taigi nereikėtų pasiduoti ir tikėti pramanais ir ieškoti sprendimų, o ne kaltųjų mūsų ūkininkai atviri e, naujovėms ir e, inovacijoms. Tačiau jeigu jiems bus uždedamos papildomos prievolės ir e, draudimai, už tai nesumokant, tai galiausiai Timmermanso komanda turės už tai mokėti galutinį kainą. Turime parodyti pagarbą savo ūkininkams. E, žemės ūkis yra vienintelė sritis e, gaminanti deguonį ir absorbuojanti uh, anglės dvideginį. Taigi aš raginu pana Timermansą nepalikti mūsų ūkininkų likimo valiai. Ar atsakysite į klausimą pagal Melinos kortelės procedūrą, ponia Mortler? Ne? Pone Mortler, ar atsakysite į klausimą pagal Melinos kortelės procedūrą? Taip, prašau, kolega. Pone Mortler, žinote, kad e, Nürnberge e, vyksta paroda ekologinės žemdirbystės ir ūkininkai, nenaudodami pesticidų, gali gaminti maisto produktus, o e, jūs bandote teikti, kad e, tai yra neįmanoma. Noriu paklausti, ar e, esate linkusi paremti šį ekologinės žemdirbystės sektorių, o jūs sakote, kad dabar žemės ūkio viskas tvarkoje. Tai iš tiesų taip vertinate padėtį, ar reikia kažką pakeisti? Mielas kolega, jūs bandote e, teikti, kad aš pasakiau tai, ko iš tiesų nesakiau. Mes jau dabar mažiname pesticidų ir trašų naudojimą. Tikrai neapsimeskite, kad ekologinė žemdirbystė niekas nenaudoja nei trašų, nei pesticidų. E, aš rytoj lankysiuosi jūsų minėtoje parodoje, tikrai nesislepiu, su visais kalbuosi. E, pamiršau, koks buvo jūsų klausimas. Aš savo ruoštų jums noriu užduoti klausimą ir poniai Viner. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, vertėjai ne, negirdi, ką kalbėtoja nori pasakyti. Pone Jutė Guteland dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. att vi ställer om vårt jordbruk. Dėkuoju, pirmininkė. Mes turime suvokti, kad tai yra gyvybės ir mirties klausimas, turime užtikrinti e, pereimą link e, tausesnės, tausesnio aplinkos naudojimo, ekologinio gyvenimo būdo ir dėl to strategija nuo lauko iki stalo yra nepaprastai svarbi. Mes e, jos pagalba deramai gyvendami galėsime sumažinti CO2 emisijas, taip pat e, saugosime bioįvairovės nikimą. Aš noriu paminėti bites, kurios nepaprastai svarbios yra mūsų maisto grandiniai ir e, turime pasinaudoti dabar naujomis galimybėmis. Tvari plėtra e, žemės ūkija. To reikia. Reikia dirbti, kad pakeistume dabartinę situaciją. Reikia uh, galvoti apie žemės ūkio įvairovę ir kovoti su atsparumu antibiotikams. Kai kurie ūkininkai siekia, galima geriau apsaugoti aplinką ir būtent tokia turi būti strategija nuo lauko prie stalo. Dabar ponas Asger Kristensen. Dėkui, pirmininkė. Aš esu ūkininkas, man labai įdomi ši strategija nuo lauko iki stalo tai, ką valgome, maistas mums labai svarbus. Jis turi būti sveikas, e, maistingas, e, tvariai pagamintas, laikantis aplinkosaugus reikalavimų. Ar komisija gali mums pasakyti, ar strategija e, vartotojams leis geriau pamatyti tai, kaip gaminamas maistas, ar laikomasi buvo aplinkosaugos reikalavimų, gyvūnų gerovės reikalavimų, ar palanku klimatui palankios klimatui sąlygos buvo taikomos. Ir taip pat reikia galvoti apie visus ūkius, tiek mažus, tiek didelius. E, galvodami apie tvarumą, šiaip negalėtume galvoti tik apie dydį, reikia įtraukti visus ūkininkus į šį procesą. Dėkoju. Ačiū dabar e, kolega Mikvolis. Dėkui, pirmininkė. Strategija lauko iki stalo yra puikia galimybė pasižiūrėti holistiškai šį klausimą, e, kovojant su bioįrovės pradimu, neligybė, gyvūnų e, gerovę užtikrinant. Ir mes turėtume pirmiausia pagalvoti, kaip perinamai laikotarpį paremti e, gamintojus. Taip bet nematome jokių nuorodų dėl minimalių kainų. Mūsų ūkininkai 70 procentų maitina pasaulio gyventojų sveikų maistų, bet jie susiduria su labai rimtomis problemomis dėl pramoninės maisto sistemos. Tai apima ir gopšius, e, perdirbėjus ir prekybos centrus Airijoje pastaraisiais deš, pastarai dešimtmetį. Matome taip pat didžiuliu, didelius pokyčius stambėjo ūkiai prieš 10, prie 70 80-mečio pradžioje ūkiai buvo maždaug 10 hektarų, dabar jie yra daug didesni. E, strategija naujoji gali mums leisti pereiti prie mažesnės apriepties e, požiūrio, atsisakyti pramoninio aspekto žemės ūkija. Evropski kmetje že danes pridelujejo najkvalitetnejšo in najbolj varno hrano Europos žemdirbiai gamina aukštos kokybės ir saugius maisto produktus, gamybos procesai nekenksmingi aplinkai ir gyvūnams. Žaliojo kurso nuostatas įgyvendinsime tik bendradarbiaudami su žemdirbiais, nes būtent jiems reikės šias nuostatas įgyvendinti. Ir jeigu e, žalėsis kursas ir e, strategija nuo lauko iki stalo bus įtrauktos į BŽUP, tai e, reikės įdėkti priemonės, e, kurios skatintų ūkininkus, o nedrausti jiems e, kažko užsiimti. Šio požiūrį vadovaudomėsi mes sumažinsime trašų, trašų pesticidų naudojimą, taip pat trumpinsime tiekimo grandinę maisto produktų. Tokiu būdu užtikrinsime ir įperkamas žemės ūkio produktų kainas. E, taip pat e, ūkių dydis neturėtų tapti kliūtimi gauti atitinkamą paramą žemdirbiams. E, mes neturėtume vien tik tai baimės sėti ir draudimus. Pazydėl. Pirmininkė komisijos nary, aš iš šios strategijos nuo lauko iki stalo e, tikiuosi visą e, apriepiančio požiūrio, kuris apriektų ūkininkus, e, žemės ūkio žaliavų perdirbėjus, vartotojus, biologinės įvairovės išsaugojimą ir daug kitų aspektų susijusių su vertės kūrimo. Uh, grandinė. Ateitie būtina mažinti pesticidus, pesticidų trašų naudojimą, antibiotikų naudojimą, ne, nes žiedinė ekonomika taip pat labai svarbu mažinti maisto švaistimą. Mums reikia taip pat kitaip vertinti laisvos prekybos stačių pasirašymę bei genetiškai modifikuotų organizmų importą į Europą. Būtina stiprinti visų politikos ryčių patikimumą. Ačiū žodis e, Elsiai Katainen. Ačiū, pana pirmininkė. Kokonaisvaltainen tarkastelu. Komisijos nariai reikia holistiškiau pažvelgti į maisto sistemą ir naujoji strategija mums suteikia tokią galimybę pažiūrėti į visą maisto gamybos grandinę. Uh, tai nereiškia, kad mes e, žiūrėsime vien tik tai į ūkininką. Uh, Žinoma, turime nepamiršti ūkininko vaidmens, bet turime galvoti ir apie visą e, gamybą, perdirbimą, sandėliavimą, pardavimą, maisto švaistimą, visus tos dalykus, kurie vyksta už ūkio ribų, bet kurie turi irgi poveikio. Mm, labai tikiuosi, kad direktyva dėl nesažningos praktikos bus pirmas žingsnis tuo keliu. Mes turime suprasti, kad tik tai pelningai dirbantis ūkiai galės pagaminti tinkamą tinkamą maistą ir kovoti su klimato kaita. Taigi mes turime užtikrinti, kad ūkininkai gautų deramas pajamas. Suomijoje tikrai galime pasidžiaugti mūsų žemės ūkio politiką ir labai tikiuosi, kad ir jaunoji karta galės tęsti ūkininkavimą ir prižiūrėti mūsų kraštovaizdžius. Yeah. Dėl pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio. Noriu pasakyti, kad baigiame užsirašymą, turime pakankamai daug jau norinčių pasisakyti. Noriu atkreipti dėmesį, kad tame sąraše yra ir pavyzdžių, pavardžių, pasi, tiksliau nebus pavardžių e, tų kolegų, kurie pasisakė dalyvauti diskusijose ir kurie uždėjo klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą diskusijos metu. Tai yra trys kolegos, e, kurios registravo pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, bet jau dalyvau diskusiją. Kristinė Šnaider dabar kalbės, ačiū pana pirmininkė komisijos nary, e, ambicingus e, strategijos nuo lauko iki stalo tikslus įgyvensime tik su žemdirbiais Kartu kolegos jau pabrėžė būtinybę įtraukti į diskusijas jų atstovus. Svarbiausia užduotis čia yra sveikom, sveikų maisto produktų gamyba. Mums svarbiausia tam sudaryti tinkamas sąlygas. Todėl e, labai svarbu, kad komisija įgyvendinama strateginio lauko iki stalo nepakenktų mūsų uh, E, ūkininkų konkurencingumui tarptautinėje rinkoje papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, mažinti pesticidų naudojimą, galės būti gyveninti tik tuo atveju, jeigu komisija ir parlamentas atvirai pasakys už naujų technologijų naudojimą, taip pat būtina užtikrinti sąžiningą atlikį už žemės ūkio produktus ir pripažinti ūkininkų nuopelnus mūsų visuomenėje. Čia vartotojams tenka labai svarbus E, vaidmuo, tik sudarydami jiems tinkamas sąlygas priimti sprendimus, kokius maisto produktus pirkti, mes pasiekime užsibrieštų tikslų, tai būtina, kad pradėtų veikti maisto produktų ženklinimo sistema. Kolega Agilėra dabar. Gracias. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Kaip jūs žinote puikiai, daugume parlamento narių e, pritarė darnaus vystimosi tikslams, taip pat esame įsipareigoję siekti Paryžiaus susitarimo tikslų. Mano frakcijos dauguma, taip pat parlamento apskritai narių dauguma siekia tų tikslų. Bet e, mes dabar kalbame apie e, žalėjį kursą ir strategiją nuo lauko iki stalo. E, ir turime suvoki, ka, suvokti, kad e, taip turime iš esmės keisti žemės ūkį, bet suprasti, kaip daryti mes. E, turime prisiminti, koks svarbus yra fitosanitarinis aspektas, bet turime padėti ūkininkams, suteikti galimybės novatoriškai dirbti, e, e turime e, suteikti jiems alternatyvų dabartiniai situacijai. Ir jeigu mes neprisidėsime, neįsipareigosime paremti žemės ūkį, tai e, nepavyks mums įgyvendinti šios strategijos. Visi turi būti įsipareigoję siekti tikslų, nes vien tik tai ūkininkai to nepadarys. Ačiū kolegė Adizė Alievavėlė. Dėkui pirmininkė, komisijos nari, ponės ir ponai. E, Europos Sąjunga tvariam žemės ūkiui, e, tvarių žemės ūkių parodys pavyzdį pasaulyje, bet manau, kad tvari maisto sistema gali būti užtikrinta tik tai suderinta, nuoseklų požiūrį taikant. Tam, kad užtikrintume prasmingą pereimą ir e, plataus užmojo strategijos gyvenimą, mums reikia numatyti deramą finansavimą ir sukurti e, paprastą reguliavimo sistemą. Aš raginu komisiją užtikrinti sinergijas tarp skirtingų finansavimo eilų eilučių ir strategijų e, bendroje žemės ūkio politikoje. Taip pat reikia užtikrinti jos e, ryšį su strategija nuo lauko prie stalo. Reikia derinti vairias politikos priemonės. Niekas nebejoja, kad ūkininkai strategiją įgyvendinant vaidins labai svarbu vaidmenį. Mes turime jiems padėti ir, ir numatyti deramas paskatas. Kartais jie yra kaltinami e, dėl nederamų veiksmų, bet jeigu mes uh, užtikrinsime visų suinteresų subjektų dalyvavimą, tuomet galėsime su, užtikrinti subalansuotą požiūrį ir uh, būtinas sąlygas. Dabar ponė Šoidrova, dėkui. Pone komisijos nariai, jų situacija yra gana sudėtinga. Ūkininkai stebi mūsų diskusijas, nes žino, kad jos jiems svarbios ir tikisi iš mūsų paramos. Jie žino, kad kad klimato kaitos poveikis e, pirmiausia veikia juos. Jie e, yra girdėję ne tik apie žalį kursą, bet ir e, žino, kad jeigu ne bus šalčio Čekijoje, tai klestės įvairūs parazitai, jų daugės ir reikės kažkaip tai sutvarkys. Mes turime padėti ūkininkams, kurie dar susiduria ir su pigaus importo iš tačių šalių e, rizika. E, prekybos centrai, e, jie kelia problemų, nes žmonės dabar dažniausiai perka produktus prekybos centruose. Reikia galvoti, kaip užtikrinti ūkininkų poziciją prekybos centrų atžvilgių stipresnė. Mes turime paremti ūkininkus, leisti jiems gyventi kaime ir uh, E, turime e, užtikrinti, kad jiems rūpėtų taip pat bioįvairovė, miškai, gamta apskritai. Ačiū. Pone Maretti. Gerbiamas komisijos nary. Maisto grandinė. Uh, prisideda 21-27 procentais e, prie CO2 emisijų ir tai nebetvaru. Mes turime e, pagaminti daugiau, naudodami mažiau išteklių ir užtikrinti sveiką maistą visiems. Mes remiame pasiūlytą politiką. Piliečiai nori skaidrumo, saugumo, saugos, tačiau teisės aktų nepakanka. Mes turime pakeisti savo uh, gyvenimo būdams. Reikia e, holistiško požiūrį, reikia e, sinergijų tarp sveikato, žemės ūkio. Vienos e, priemonės turi papildyti kitas, o ne būti supriešintos. Vartotojai taip pat turi suvokti, kokia yra maisto vertė, turi suvokti, kokie vyksta procesai, kurių pagalba maistas pasiekia mūsų stalą. Jie Reikia e, deramos standartinės e, ženklinimo sistemos, kuri informuotų, bet neįtakotų vartotojus. Reikia remtis mokslininkų e, informaciją šioje srityje. Merci, merci, monsieur, merci, monsieur le commissaire. Ačiū, ponė komisijos nary. Noriu pirmiausiai pasakyti, kad aš labai pasitikiu Europos žemės ūkio gamybos procesus. Noriu padėkoti žemdirbiams, kalbant apie strategiją nuo lauko iki stalo, galėtų sutaikyti tarpusavyje vartotojus ir žemdirbius. Čia svarbus trys aspektai. Labai svarbu, kad žemdirbiai dalyvautų įgyvendant šią strategiją, ją rengiant, taip pat kaip ir vartotojai. Antra, būtina užtikrinti e, finansavimą investuojant į šias permainas ir e, žemdirbiai turi e, sulaukti atitinkamos finansinės paramos. Na ir trečias svarbus aspektas yra vartotojų apsauga, žemdirbių apsauga, aplinkos apsauga, kuri nėra įmanoma nesugriežtinus e, kontrolės e, importuojamų ES maisto produktų, siekiant apsaugoti vartotojus ir užtikrinti sažiningumą rinkoje. Ačiū už šią strategiją. Ačiū, ponė Ližin. Dabar kalbės Mohamed Šahim. Padėsiu jums, sako kalbėtojas. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiami e, kolegos komisijos nariai, turime griebti jauti už e, ragų nereformuodami žemės ūkio politikos, negyvensime strategijos nuo lauko iki stalo. Kiekvieną dieną sunkiai dirbantis žemdirbiai, ūkininkai e, e, siekia mums gaminti aukštos kokybės e, aukštus produkt, maisto produktus, nedaug ką gali pasakyti formuojant politiką. 80 procentų žemės ūkio subsidijų kiekviena valstybė narėje tenka 20 procentų ūkių ir E, dėl to naudą gauna tik tai stambėjai žemvaldžiai ir tarptautiniai e, koncernai, kurie varto milijardinės apyvartas. Ir žinoma, e, svarbu, kad ta strategija būtų parengta, tačiau nereformuodami BŽP mes paliksime ūkininkus likimo valiai ir toliau turtinsime tarptautinius koncernus ir stambiuosius žemvaldžius. Ačiū. Jaroslav Kalinovskis dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary, ponės ir ponai. Europos žemės ūkis, ūkininkai susiduria su naujais iššūkiais, naujomis prievolėmis, nauja biurokratinė našta susijusia su žalioju kursu, siūlomas BŽP biudžetas bus mažesnis, jeigu taip įvyks, tai strategijos negyvenysime, bet to tiesioginės išmokos pagaliau turi pasiekti tikruosius ūkininkus. Tuo tarpu padėtis yra tokia, kad daugiausiai tiesioginių išmokų gauna ne ūkininkai, o e, žemės savininkai. Taigi prašau priimti domenį informaciją apie Europos komisijos planuojamą naują mokestį maisto produktams, pirmiausiai mėsai, siekiant sumažinti vartojimą ir šiltnamio efekto dujų išmetimą. Tai ką didžiulį nerimą gamintojams, taip pat ir vartotojams. Ir jeigu tai bus e, svarbiausias šios strategijos ramstis, tai dėl jos tik tai sumažės žemės ūkio ūkininkų pajamos ir sumažės Europos žemės ūkio konkurencingumas pasaulio mastu. Ačiū. Kolega, kolega Afram. E cea mai mare revoluție de la industrializare în Žalesis kursas e, panašu yra e, didžiausia revoliucija nuo pramoninės revoliucijos ir ūkininkam tenka nepaprastai sudėtingas uždavinys visiškai neiškiomis sąlygomis. Jie turės užtikrinti um, sveiką, sveiko maisto teikimą šimtas milijonų žmonių. Tačiau Šiandien daugeliui žemės ūkis atrodo pernelik sudėtingas, pernelik brangus, pernelik daug nekontroliuojamų veiksnių yra ir daug kas atsisako žemės ūkio, daug kas ketina tai padaryti ateityje. Taigi, kuom pakeisime tuos ūkininkus? Uh, kur tos ateities kartos, kurios žaliai kursą pavers sėkmės istoriją. Taigi komisija lygiai grečiai turi galvoti apie skubiai taikytiną programą, kuri leistų paskatinti jaunimą sugrįžti į kaimiškas vietovės ir įgyvendinti tą revoliuciją, apie kurią kalbame šiandien. Anne Sandea. Anne Sandea. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Strategija nuo lauko iki stalo turi potencialą daug ko duoti mūsų žemės ūkio ir maisto sektoriui ir galutiniam vartotojui. Tačiau, kad ji būtų sėkminga, reikės užtikrinti nuoseklumą ir realistišką požiūrį nuoseklumą, kadangi klimato iššūkiai reikalauja tinkamo biudžeto, kuris atitiktų iššūkius, su kuriais susidurėme. Negalime sutikti su biudžeto apkarpimais, kur yra siūlomi ir reikalauti iš ūkininkų padaryti daugiau su mažiau lėšų. Ir turime derinti žūp reformas ir žaliai kursą. Realizmo mums reikia, kadangi mums reikia paremti sprendimus mokslu, o ne ideologiją. Mm neįstumkime mūsų sektoriaus į aklygatvį, taikykime e, inovacijas tuo metu, kai visas pasaulis judas taip sparčiai. Mūsų ūkininkai tai yra sprendimas ir jie turi būti mūsų strategijos širdis, esmė. Mm, joms turime padėti užtikrinti konkurencingumą ir ekonominį gyvybiškumą. Merci, madame. Ačiū, dabar periname prie pasisakymų pagal procedūrą, prašau žodžio. Dėl vedimo tvarkos jūs ką tik e, pasakėte, kad tie, kurie kalbėjo pagal Milnos kortelės procedūrą, negalės pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio. Manau, kad čia nuostą reikia įtraukti į darbo tvarkos taisyklės ir aš nepasakyti, kad e, diskusijų pradžioje aš nekėliau E, Milnosios kortelės, taigi manau, kad turite pasakyti pagal procedūrą, prašau žodžių, iš tiesų nereikia įtraukti e, šios nuostatos į darbo, į darbo tvarkos taisyklės, mielas kolega, darbo tvarkos taisyklėse parašyta, kad pirmininkas pats savo nuožiūrą gali nuspręsti, kiek klausimų galima užduoti pagal Milnos kortelės procedūrą. Tačiau, kai perėmiau pirmininkavimą, aš iš anksto pranešiau, kaip ketinu elgtis, kadangi buvo Labai daug norinčiųjų kalbėti ir daug buvo užsiregistravusių, tai turėjau priimti sprendimą, kaip e, elgtis su tokiu dideliu skaičiumi kolegų. Dabar kalbės ponas Bazėsku. Pamulčiumės, domnule prešedinte. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai Žemės ūkis yra tokia veikla, kuri yra gyvybiškai svarbi visai ES ir ypač Rumunijai. Deja, konkurencija Europos rinkoje tarp ūkininkų yra labai iškreipta skirtingų subsidijų lygio. Pateiksiu pavyzdį. 190 eurų yra mokama mm, už hektarą, tuo tarpu Prancūzija ši išmoka siekia 120 eurų. Aš, mažin... aš neraginu mažinti subsidijų Prancūzijai, aš raginu padidinti išmokas Rumunijai. Lygiai tą patį mes matome ir gyvulininkystės sektorija. Esam dabar jau prie, prie tokio lygio, kur žaliavų kaina yra vienoda visose ES valstybėse narėse. Ir dabar žemės ūkio produkciją pagaminti Rumunijoje yra brangiau nei kitose valstybėse. Panas Olek. SNT. Not here. Uh, Frau. Nėra salėje. Hilda Vautman. Dankjewel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris, collega's. Ik denk een heel. Šipa pirmininkė komisijos nariai, kolegos strategija nuo lauko iki stalo yra būtina, tačiau turiu pasakyti, kad e, klausydamasi diskusijos e, e, aš dar kartą suprantu, kad Tikrai negalime dėl visko kaltinti ūkininkų. Taip, ūkininkai turi prisidėti prie priemonių gyvendinimo, tačiau būkime atviri per praėjusius metus, kiekvieną dieną tūkstantis ūkių užsidarydavo per vieną dieną visoje Europos Sąjungoje. Galite įsivaizduoti tokius skaičius, 4 milijonai e, per pastarosius metus tokių buvo. Na, <clears throat> Flandrijoje televizija yra tokia uh, programa, e, kurios pavadinimas ūkininkas ieško žmonos. Aš bijau, kad e, artimiausiais metais prireiks televizijos programos Europa ieško ūkininkų. Taigi, manau, kad turime sustiprinti ūkininkų pozicijas maisto tiekimo grandinėje, e, užtikrinti jiems geresnės, geresnių kainų mokėjimą ir taip pat reikia siekti, kad Rusija panaikintum boikotą Europos maisto produktams. Pone Pietikainė. Labai džiaugiuosi, kad komisija siūlo šią strategiją nuo lauko iki stalo galime tikėtis, kad bus telktas dėmesys į e, tvarų, aukštos kokybės maisto gaminimą ir tai padės visai e, grandiniai nuo pirminės gamybos iki pat maisto vartojimo ir atliekų. Mes turime surasti geriausius sprendimus, kurie padėtų išsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką aplinkos gerą būklę ir aišku, žmonės turi gauti tinkamas pajamas, gyvūnų gerovė turi būti stiprinama, turi būti mažinamas poveikis klimatui ir taip toliau. Mūsų dabartinė bžūp ir jos finansavimas e, neleidžia pasiekti tokių rezultatų. Tad noriu paklausti, ar gerinsite pasiūlymus dėl žūb tam, kad būtų galima tvariai e, gaminti maistą. Sandra Pereira. E, Ačiū pirmininkė e, kaimo vietovėse puikiai žinome, kokį poveikį žūp turėjo mūsų ūkininkams gyvenimui ir kaimiškose vietuvėse. Ir todėl strategija nuo lauko iki stalo tokia svarbi. Reikia užtikrinti tinkamas pajamas ūkininkams tam, kad jie nepaliktų ūkių, nepaliktų kaimiškų vietovių, tam, kad būtų pagamintas geras maistas prieinamas, įperkamas visiems. Ir tam reikia stiprinti mūsų ūkininkų konkurencingumą. Galvojant apie pasaulinę konkurenciją, kas suteiks pagalbą žemės ūkiui, maisto gaminimui. Mm, reikia galvoti apie trumpasias maisto grandinės, reikia skatinti žiedinę ekonomiką, reikia remti um, mažus ūkius, mažas įmonės. Tai iš tikrųjų netitinka tų interesų, kuriems jūs tarnaujate. Tai mėjau signor presidente signor commissario questo è un momento. dėkui pirmininke komisijos narys. Šis laikmetis yra labai sudėtingas. Ūkininkai nori aiškumo. Jie dirba atsidavę savo darbą. Ir e, iš kartos į kartą pareina ūkis. E, bet jie susiduria su su e, iššūkiais kasdien ir mes neturėtume kaltinti jų dėl dabartinės situacijos. Mes turime užtikrinti aukštos kokybės žemės ūkį. Ir taip pat žalesis kursas neturėtų e, nutolinti žemės ūkio, nes žem, bendroji žemės ūkio politika e, visuomet buvo esminė pokyčio dalis. Mes turime taip pat panaudoti, kaip galima geriau, informacija teikiama vartotojams nepakanka šviesoforų sistemos, nes kiekvienas produktas susijęs su tam tikra istorija. Ponas Ūrik. Ačiū, mėly kolegos. Dėjome pastangas jau e, Slovakijos regionuose pradėti gyveninti strategiją nuo lauko iki stalo. Dabar ES mastu jau siūloma tokia strategija. Reikia nepamiršti taip pat ir geografinės kilmės ženklinimo Um, svarbos Europoje, nes jo nenaudojant um, daugiausiai pelną susižeria tie, kurie pasiūlo pigesnę kainą. Taip pat reikia nepamiršti, kad tiesioginės išmokas, pavyzdžiui, kaiminėse šalise Austrija ir kitur e, yra žymiai didesnės nei pas mus, o Slovakija gauna tik tai stambiosios žemės ūkio įmonės e, didžiausią paramos e, dalį. Taigi, manau, kad čia reikia iš esmės pakeisti BŽP tiesioginį išmokų strategiją. Kolega čia jo daro, dabar kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. Ši strategija turi užtikrinti tris dalykus - paramą ūkininkams, pirmiausiai e, subsidijų, vis, viskanių e, paskatų teikimą, konsultacinės paslaugas e, ir taip pat reikia e, užtikrinti standartus ir konkrečias priemonės taikyti reikia žemės ūkiui. Aš esu rumunas tokios pat. Rumunų ūkininkams turėtų būti subsidijos mokamos kaip ir Prancūzijos ar kitų šalių. Ir reikia taip pat konsultavimo programos, pagal kurią ūkininkai Europoje turėtų turėti galimybę gauti finansavimą. Dėkoju. Dar ponas Kelis pabaigoje. Aš Nedažnai pritariu kolegai ponui Volis, bet šį kartą visiškai sutinku su juo. Jis kalbėjo apie smulkius ūkius airijos vakaruose ir didžiulius industrinius ūkius. Maži e, ūkiai e, užtikrina maistingą maistą ir atsižvelgia į gamtinės sąlygas. E, tie žmonės rūpinasi mūsų aplinką ir vis tik tai dažnai nedaromas skirtumas tarp jų pagaminto maisto ir didžiulių ūkių išaugintų produktų. Ir, e, pavyzdžiui, tie ūkiai dažnai visai nereikalingai gauna paramą. Mes, reikia, e, mes turime užtikrinti, kad e, pagal naują žemės ūkio politiką ir strategiją nuo lauko prie stalo sugebėsime atskirti uh, tuos, kurie tikrai e, augina natūralų maistą, ne nuo tų, kurie e, dirba ūkiuose fabrikuose. Dėkuoju. Su komisijos nariu Vaičiakovskiu dabar e, apibendrinti diskusijas. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Trūksta laiko, kad galėčiau sureaguoti į kiekvieną atskirą pasisakymą, tačiau pasakysiu, jog diskusijos buvo labai įdomios, labai savalaikės, reikalingos. Labai ačiū Žemės ūkio komitetui, ponui Linsui. Mes strategijos e, nuo lauko iki stalo kol kas neturime, ją rengiame ir bus apibriešta įvairiausi veiksmai e, pagal žaliai kursą. Tačiau išsakyta labai daug minčių ir aš norėčiau sureaguoti į kai kurias iš jų. Aš e, kiek prisidėjau prie žalio kurso, prisidėsiu ir žemės ūkio e, skyriaus, tai tikrai tame darbe sieksiu atsižvelgti jūsų pasiūlymus. Tačiau e, noriu pasakyti, kad e, Kiriekidės atsako už sveikatos apsaugos dalykus komisijoje. Tai taip pat labai svarbu žremio kurse, tačiau ūkininkai, aišku, yra labai svarbus mums, jie turėtų išlikti esminės svarbos veikėjais ką aš sakiau, ką jūs sakėte. Mes turime veikti ūkininkų labui, ne prieš juos, turime galvoti apie paskatas. Dėl to pradžioje aš tiek daug kalbėjau apie biudžetą. Jeigu norima kad ūkininkai naudotų mažiau pesticidų, trašų, geriau tvarkytųsi su vandens ištekliais, e, tausot labiau aplinką, reikėtų jiems skirti daugiau išteklių kurie turėtų būti pirmajame ramstėje ekosistemos, pavyzdžiui, e, taip pat labai svarbios, e, jos turėtų būti plėtuojamas pagal antrą ramstį. Jūs e, minėjote seką eiliškumą. Aš taip pat norėčiau, kad strategija būtų pirmiausiai patvirtinta, o paskui būtų galima koreguoti atitinkamai bendrąją žemės ūkio politiką. Deja, Mūsų e, BŽUP e, paskutinė reforma baigėsi 18 metais ir e, ponė von der Leyen nesiūlo dabar nieko naujo, nes neturime tam laiko, mes negalime vėl grįžti prie tų dalykų, tačiau reikia vis tik tai BŽUP derinti prie kitų priemonių ir reikia raginti parlamentą, komisiją turi dirbti taip pat, kad taip ir atsitiktų ir e, viskas priklausys nuo mūsų strategijos patvirtintos. Manau, kad ta strategija yra galimybė, galimybė e, mažiems vidutinio dydžio ūkiams, kurie labai sparčiai dinksta. Aš manau, kad Europoje e, yra vietos didesniems intensyvesnio gamybos būdo ūkiams tačiau yra vietos ir mažiems ūkiams, kurie yra e, pasirengę atremti aplinkos iššūkius. Mes e, no, ne, norime taip pat e, sukurti situacijos, kai didieji ūkiai išstums mažuosius, reikia tvarumo, pusiausviros, kurie turėtų užtikrinti įvairių ūkių gyvavimą, ekologinę žemdirbystė labai svarbi, ūkininkavimas e, pagal e, šią naują strategiją e, taip pat jį bus plėtojama. Bet, kaip sakiau, ne viskas turi susivesti į dydį. Reikia skatinti galosmį apie vartojimą ir ekologiško maisto platesnį vartojimą Mūsų maistas geriausias pasaulyje, mūsų standartai aukščiausi, jis labai vertinamas ir mes dėl to tikrai e, labai ilgai kovojame ir turime rasti mūsų maisto gaminiams vietą pasaulyje. Mes turime ginti mūsų e, maisto gamintojus, jūs minėjote apsaugą e, ūkininkų nuo importuotojų mes taip pat reikalausime tokių pat reikalavimų ir standartų. Uh, bet nepamirškime ir PPO taisyklių kurios veda tam tikrus apribojimus, biurokratija, strateginiai planai, taip pat tai svarbu, mes dirbsime šioje srityje ir galiu Jums pažadėti, kad vertindami planus valstybių narių, mes dirbsime labai atidžiai, sieksime užtikrinti, kad mažėtų biurokratinė našta, kad ji neapsunkintų ūkininkų gyvenimų nes tai e, tikrai kartais atsitinka, aš tą žinau. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums kuo nuoširdžiausiai už šią labai įdomią diskusiją ir apskritai už diskusijas ne tik šioje salėje, bet apskritai parlamente. Manau, kad ūkininkai dabar e, labiau supranta, kokios krypties mes laikysimės ateityje ir norėčiau patikinti Jūs dar kartą, kad komisija darys viską, ką gali, kad žaliasis kursas ir strategija nuo lauko iki stalo veiks ūkininkų labui ir BŽUP ateičiai. Deramai. Dėkui. Baigime diskusiją šiuo darbo tvarkės klausimu. Išklausę komisijos nario pasisakymą, kitas darbo tvarkės klausimas ir diskusijos susijusios su žmogaus teisų, demokratijos ir teisės viršenybės pažeidimais. Pirmoji diskusija e, susijusi su Gvinėja ir protestuotojų atžvilgių taikomu smurtu. Žodį suteiksime pirmiausiai e, rezoliucijos autoriams. Pirmoji kalbės Herzberger Fofana. Ačiū ponė pirmininkė. Kinijos Respublika gyvena labai sėtingą laikotarpį, padidėjo smurtinių protestų, suverenumas turi išlikti žmonių rankose, žmonių valia turi būti gerbiama ir m, tą turi daryti valstybės institucijos. Nuo praeitų metų, kai buvo paskelbtas referendumas, kurio tikslas yra pakeisti konstituciją, politinė opozicija ir pilietinė visuomenė užginčia šį e, pasiūlymą ir e, politinė politinis klimatas perėjo į smurtinę situaciją. Iš tikrųjų, um, daug yra nukentėjusių nuo policijos smurto, dėl to kilo daug emocijų ir yra didžiulis susirūpinimas tai iš tarptautinės bendruomenės. Aš atsiprašau, aš, aš kai tiek daug triukšmo, aš negaliu kalbėti, ponia Elena. A, aš atsiprašau, aš negaliu kalbėti, kai šalia manęs dar vyksta pokalbiai. La...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 panaudojo moterį kaip skydą apsisaugoti nuo manifestantų mėtamo akmenų. Tai, žmu, tai visą pasaulį sukrėtė toks smurtas. Esminis klausimas, kurį mes turime kelti, iš kur tas smurtas, kas jį skatina. Mes turime skatinti gynėją, palaikyti dialogą tam, kad būtų rasti sprendimai, taip pat ir dėl lemiamo klausimo, kad būtų užtikrintas dalyvaujamasis procesas, kad būtų įvertintos skirtingos politinės nuomonės, kad visa tai būtų padaryta padaryti, padaryta taikiai, įtraukiai. Reikia padaryti viską, kad iš tikrųjų būtų e, nutraukta tokia situacija. Neįmanoma taip, kad toliau e, demonstracijų dalyviai yra mušami, e, naudojamos ašarinės dujos, yra susidorojama su manifestacijomis. Gynėja turi užtikrinti suverenumą, nes yra pareiškusi, kad išorės subjektai negali kištis į valstybės situaciją, tačiau negali būti elgesi taip, kad yra grasinama visuomenės grupėms, kurie nepritarė e, valdančiosios partijos politikai. Ir Mes turime pasinaudoti savo Afrikos partnerystę, pasitelkti įvairius veikėjus e, tame regione, užtikrinti žmogaus teisės į demokratinius procesus, kurie būtų įtraukus tiek pas mus, tiek ir e, Afrikos partneriuose valstybėse. Äh, ich habe sie jetzt fünfundvierzig sekunden überziehen lassen wegen ihrer zwischenbemerkung. aš jums suteikiau äh, keturiasdešimt penkias papildomas sekundes jūsų pasisakymui äh, būtent um, dėl to kad trūko tvarkos. toliau ponia arena. ačiū ponia pirmininke. viskas tampa akivaizdu gvinėja E, suformuotas, sta, sukurtas stabilumas ir jis e, išplito po visą regioną. Pilietinė visuomenė ir opozicija prieštarauja referendumui. Saugumo pajėgos gynėja e, pradėjo šaudyti, panaudojo ugnį prieš neginkluotus mitinguotojus. Daug metų Tai tęsiasi nuo praėjusių metų spalio mėnesio 26 civiliai asmenys žuvo. Nuo 2015 metų bent jau 7, 70 asmenų žuvo. Opozicija negali laisvai e, reikšti savo nuomonės, visuomenė įbauginta, mes smerkėme tokius veiksmus ir reikalavome, kad vyriausybė suvaldytų demonstracijas ir sukurtų atmosferą, kurioje žmonės galėtų laisvai dalyvauti demonstracijose. Turime kalbėti apie žudikų e, teismus ir turi būti baigtas, e, baigta praktika, kai į mitingus išėję žmonės yra uždaromi kalėjimus. Yra e, greunama teisės viršenybė ir demokratija. Kadaise Šis vadovas e, buvo demokratijos teikėjas. Supraskime, kad reikia ieškoti demokratinio sprendimo iš šios politinės krizės ir viso ko dėmesio centre turi būti žmogaus teisės. Taip pat kreipiamės Europos išorės veiksmų tarnybą, kad ji kreiptųsi į gynėją ir bandytų susitarti e, dėl to, kaip turėtų būti sprendžiamos tokios problemos. Toliau panas Černetski vieną minutę pani przewodnicząca! szanowni państwo! myślę że trzeba presji presji unii europejskiej ale ne próśb ne. dėkoju. europos sąjunga turi padaryti viską kad visi šie mūsų išsakyti dalykai neliktų vien tik tušti teiginiai vien tik tušti žodžiai. Mes turime kelti sąlygas teikdami pagalbą. Turime reikalauti, kad šalis laikytųsi pagrindinių demokratijos standartų. Gvinėjos prezidentas turi nepamiršti, ES beje turėtų jam priminti, kad istorijoje yra nemažai ministrų pirmininkų, kurie po referendumo prarado savo prarado valdžią. Pavyzdžiui, galima paminėti ir, ir, ir Italijos ministrą Pinką Renzi ir poną Cameroną. Aš manau, kad reikėtų Gvinėjos prezidentui gal priminti apie jų likimą. Toliau palė Vilenėva Ruiz. Vieną minutę. Žmogaus ir politinių teisių e, gynimas yra absoliučiai pagrįsta reakcija, tengiantis pagerinti žmonių likimą. Prisiminkime, e, kokį vaidmenį e, kai kiek tokių protestų yra slopinama pasaulyje, net Europoje ir Azijoje galime matyti. Matome, kad Gvinėje prasidėjo uh, trečioji protestų banga reikalaujant, kad prezidentas trečią kartą nepatektų į valdžią. Taip pat mes remiame Afrikos nevyriausybinio organizacijų reikalavimus ir jungtinių tautų organizacijų pastangas. Norime, kad būtų suteikta laisvė protestuoti, žiniasklaidos laisvė ir galimybė užtikrinti žmogaus teisės. Mes e, turime e, suteikti e, Gvinėjos žmonėms teisę protestuoti. Europos e, visos tarnybos veikiančios ten taip pat turi ginti žmogaus teisės. Mes net negerbėme patys savo susitarimų ir kotonų susitarimų. Ponas Lega. Thank you, Chair. Those who... Ačiū pirmininkė tie, kurie turi keisti konstituciją tam, kad liktų e, valdžioje, turėtų turbūt pagalvoti, kad reikia keisti savo karjeros eigą. Ta galėtumėm pasakyti e, apie Putiną, tą galėtume pasakyti ir Alfa Kondi. Šiuos du prezidentus ne tik šis siekis vienyje. Jie e, šaudo į savo piliečius, kurie nori išreikšti savo nepasitenkinimą. Jie e, įkalina žurnalistus, opozicijos lyderius persekioja. E, Putinas ir Kondė kartu ir vykdo kalnakasybą. Kaip, e, didžiausias, kaip didžiausias boksido e, išteklius, didžiausią boksido kiekį turintis valstybė Gvinėja aprūpina uh, Rusija 25 procentais boksido ir taip ji yra e, labai svarbi, todėl nestebina, kad Rusijos buvęs ambasadorius gynėja atvirai rėmė pono Kondi konstitucinės pastangas likti e, valdžioje. Nuo 2002 metų 11 Afrikos lyderių ėmėsi abejotinų priemonių, kad pratestų savo valdžios trukmę. Alfa Kandė jau 12 toks. E, tame nešlovingame sąraše. Reikia suvokti, kada laikas pasitraukti, laikas pasistatydinti. E, Gynėjo žmonės nusipelno demokratiškumo. Jų konstitucijose tai yra numatyto, dėl konstitucijos jie labai ilgai kovojo. Gvinėjo žmonės nusipelno geresnio gyvenimo. Ačiū. Toliau kolega Ötjen, minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. E, prezidentas Alfa Kondi. Kadaise buvo viltis, kad Gvinėjos e, Respublikoje susikurs gražesnė ateitis bet jau per antrą jo kadenciją matome, kad rinkimai parlamentą vėluoja ir bandoma pakeisti konstituciją. Ir jis pradeda teikti, kad siekia trečiosios kadencijos. Dar blogiau yra tai, kad e, yra slopinamos demonstracijos, kurios kyla tik todėl, kad reikia e, keisti, kad bandoma pakeisti konstituciją. Žmonės skundžiasi, jie nenori, kad tai būtų, jie nori, kad teisės nuostatos būtų taikomos. Tuo tarpu vyriausybės jėgos slopina demonstracijas ir areštuoja opozicijos atstovus. Mes to, su tuo nesitaksime, tai atmetame. Taip pat reikalaujame, kad būtų numatytos pagrindinės teisės ir opozicijos nariai būtų išlaisvinti kad jiems būtų leidama, leidžiama elgtis pagal sąžinę ir žmonėms būtų leidžiama reikšti savo nuomonę. Dabar e, siekiama, kad žmonės galėtų savo nuomonę išreikšti laisvuose demokratiniuose rinkimuose. Gynėjos Respublikos žmonės tokių nusipelno ir tokie rinkimai turi vykti neatidedant, nevėluojant. Ne negalima atidėlioti rinkimų dar labiau. Konstituciniai pakeitimai neturi būti gyvendyti. Alfa kondė negalima leisti trečią kartą patekti į valdžią. Ačiū, toliau panas Keli, vieną minutę. Dėkoju, Kondė buvo išrinktas pirmą kartą 2010 metais ir tuomet e, mes visi tikėjomės, kad Gvinėjoje prasidės e, na, na, e, naujas. Na, demokratijos kūrimo etapas. Tačiau matome dabar, praeis dešimtmečių, kad jis norėjo bet kokią kainą išlikti valdžioje. Ir jis nuožmiai uh, uh, persikio žmonės, kurie protestuoja prieš tai. Ir dabar jis nori keisti konstituciją tam, kad jis galėtų dar ilgiau likti valdžioje. Nėra ko stebėtis, kad žmonės pasipiktino ir jis vėl ėmėsi smurto. Žmonės buvo, buvo, kai kurie buvo nužudyti, kai kurie buvo sužaloti. Ir džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame apie padėtį Gyvenėjos Respublikoje. Ir manau, kad turime padaryti viską tam, kad užtikrintume, kad prezidentas Konde laikytųsi šiuo metu galiojančios konstitucijos. Minutė 30. Pono Zorinio, minutė 30. Dėkuoju, panė pirmininkė. Matome, kad Gvinėjoje šiuo metu pučia antidemokratiški vėjai. Ir Kondė nori pakeisti rezoliuciją, nori surinkti referendumą dėl konstitucijos pataisų tam, kad galėtų kuo ilgiau likti valdžioje. Be to girdėjome ir apie korupciją, apie da, įtarimus korupciją jo gretose. Žmonės protestuoja, tačiau jų protestai buvo da, numalšinti, panaudojant smurtą. Dešimtis žmonių da, žuvo, dar daugiau uh, sužeista. Ir žmonių teisė protestuoti uh, buvo sugniuždyta policijos, kurie griebėsi smurto. Turime paraginti Gvinėjos valdžios atstovus užtikrinti sąžiningus ir laisvus rinkimus. Turime pasimokyti iš praeities ir turime reikalauti, kad politinės partijos galėtų atvirai ir demokratiškai veikti šalyje. Stabilumas yra gyvybiškai svarbus tam, kad galima būtų užtikrinti vystimas ir Gvinėjoje, ir visame regione. Žinome, kad ir dabar tai, kas vyksta šiuo metu, tik tai pablogins žmonių gyvenimo sąlygas. Pone pirmininkė, mes turime reaguoti ir manau, kad ir visa tarptautinė bendruomenė turėtų taip pat atidžiai stebėti įvykius Konakrėje. Ponas Berg iš ID frakcijos. Frau Präsidentin, vielen Dank. Ich bin ein. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gegenstand dieser Dringlichkeit. Aš e, galiu pasakyti, kad esu nustebęs, jog Gynijos Respublika buvo pasirinkta šiam posėdžiui. Mes matome e, jau kurį laiką, kad toje valstybėje demonstracijos yra slobinamos. Ir Amnesty International generalinis sekretorius e, paskelbė informaciją, kuri teikiama, surašyta gana atsargiai. Yra kalbama, kad demonstracijos vyksta pasitelkiant smurtą prieš vyriausybę. Todėl nenustepkime, kad e, kontrapriemonės, e, kurias taiko saugumo pajėgos, taip pat yra um, pasitelkę smurtą. E, Prezidentas sako, kad reikia keistis konstituciją, nes ji gimė dar diktatūros laikais. Tai nėra kažkas uh, neįprasto, jis tiesiog nori suteikti savo žmonėms galimybę išreikšti nuomonę apie savo valstybės likimą. Jokių būdų tai nėra diktatūra. Jis nori, kad patys žmonės nuspręstų, uh, E, koks bus valstybės likimas. Bet yra opozicijos partijų, kurios bando tos rinkimus boikotuoti ir sako, kad rinkimų iš viso nereikėtų. Vietoj to, kad būtų vykdoma tokia megafono politika, mes turėtumėm stengtis bendradarbiauti su žmonėmis vietoje. Gynėjos žmonės e, gali patys pasirinkti, ar jie nori rinkimų. Tai būtų uh, demokratiškumas. Nesikiškime į sritis, kurios nieko bendro su mumis neturi. Ir baigime visus kaltinti, nes taip tik padėtis dar labiau pablogės. Ačiū. Toliau panas Kastaldo, vieną minutę. Grazie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 2019 metais mes stebėjome, kaip Visame pasaulyje žmonės protestavo, reikalavo geresnio vystimosi, kultūros plė, raidos ir klėstėjimo. Ir matome, kad net ir Gvinėjoje reikalaujame geresnės dalyvaujančiamos e, dem, demokratijos. Nu, met, praeitų metų spalio 14 dienos visam, visoje šalyje kilo protestai prieš kondais pasiūlymą keisti konstituciją. Ir tie protestai buvo nuslopinti, te, panaudojant jėgą. Ir mes matome, kad labai dažnai valdžia pasitelkia smurtą. Be teismo leidimo suima žmonės, de, nuteisia juos. Tai turėtų mūsų kolegos suneraminti. Mes turime de, de, reaguoti tai, kas vyksta labai aiškiai. De, turime bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė tam, kad galima būtų paremti pilietinę visuomenę. Ir taip pat turime reikalauti, kad mūsų įmonės neeksportuotų ginklų į tas šalis, kuriuose tie ginklai po to naudojami žm žmonių valiai ir protestams malšinti. Toliau panas Marijan iš ID e frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai štai, e, tas metas, kai Prancūzija turi įtaką didelę Afrikoje, jau traukėsi. Šiandien matome, koks kok sunkus yra tas paveldas, ilgametis tos globos, kurią rodė Prancūzija. E, daug pažadų buvo išdalinta Gvinėjos žmonėms. Ir štai dabar matome, kad pusiausvėros trūksta tarp atskirų elementų, kuriant pilietinę visuomenę. E, ir toliau užsienio šalis kišasi į šalies vidaus valdymą, kas dar labiau padidina problemas. Intelektualiai galima priešintis referendumui šalyje, bet e, Gvinėja Konakri yra nepriklausoma valstybė ir pati gali pasirinkti keisti konstituciją ar ne, jeigu to nori. E, šiandien Alfa Kondė prezidentas sulaukė daug kritikos, kai dėl to, kaip jis tvarkosi su viešosios tvarkos problemomis. Taip, smurtas yra neprimtinas. Taip, e, neprimtinas yra ir manifestantų siautėjimas ir viešosios tvarkos trikdymas. Tad ar norime ir toliau daryti įtaką Afrikai, ar galiausiai norime e, slėptis už Indijos, Kinijos, Rusijos ir palikti joms laisvą vietą ten. E, kaip sakė vienas iš kolegų, nuo 2000 metų daugiau negu 10 šalių nusprendė pakeisti Afrikoje savo konstituciją, e, kai nusprendė vadovai pratesti savo kadenciją. E, noriu pasakyti, kad Ruandoje, pavyzdžiui, 38 metus vadovauja tas pats prezidentas. Tai štai, jeigu šiandien norime suvaidinti savo vaidmenį, e, bus rengiamas referendumas, kai žmonės e, Konakryje, Gvinėjoje galės pasirinkti, kaip jie nori elgti su savo šalimi ir man atrodo turime padaryti viską, kad tas referendumas įvyktų, bet vyktų teisėtai ir kad savo sprendimus pasirinktų patys Gvinėjos žmonės. Ačiū. Dėkoju. Spontaniški pasisakymai ir balsuosime 12 valandą dėl šios rezoliucijos. Dabar vienam tik kolegui, kolegai nuo kiekvienos frakcijos suteiksiu žodį. Pirmiausia tam, kas žodžio paprašė pirmas. Ponas Stechovski, EPP vardu, socialistų vardu ponas Lopės Aguilar, GUE vardu ponas Uolas. Prašau, ponas Stechovski, žodis jums. E, Já trošku Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš pats savęs klausiu, kodėl e, mes apie tokias diskusijas e, apskritai svarstome net. Norime padaryti įtaką Afrikoje, norime, kad Afrikoje iš kolonializmo būtų perita prie demokratinės raidos, prie tikros demokratijos. Aš e, 2010 metais, kai prezidentas Kontė laimėjo rinkimus, labai džiaugiausi. Man atrodė, kad tai yra pažangus žingsnis, jo politika atrodė labai progresyvi. Ir tada atrodė, kad politinė padėtis toje gražioje, turtingoje valstybėje pagaliau pasikeitė. Gal, pagaliau. Bet dabar, kai aš matau, kas vyksta, kai aš matau, kas įvyko spalio mėnesį, uh, kai paprasti žmonės, nekalti žmonės žudomi ir taikomos represinės priemonės prieš piliečius ir piliečiai nebeturi galimybės prie e, valdžios. Jaučiuosi labai nusvilęs, mes galime kažką pakeisti, privalome sustabdyti tokius veiksmus. Ačiū. Entonces han maniobrado para hacerse reelegir. Alfa Condé E, buvo išrinktas demokratiškai prezidento postą prieš daug metų, o dabar štai jisai nori būti perinktas ir vėl perinktas. Ir ėmėsi priemonių tam, kad būtų pakeista konstitucija, kad jis galėtų ir toliau likti valdžioje. Visa. Visų tuo galima paaiškinti tą nestabilumą ir kančias, e, kurias patiria šalies žmonės. Vyko masinės e, manifestacijos 2009 metais šimtai žmonių buvo nužudyta, daugybė moterų buvo išprievartauta. Reikia, kad iš karto imtųsi veiksmų ES, kad būtų galima išvengti migrantų antplūdžio, e, nes Kanarų salose išsilaipina daugybė migrantų ir prašosi priimami į ES. Reikia remti demokratiją Gvinėjoje ir visoje Afrikoje, kad ši problema būtų sprendžiama. Ačiū, ponas Valas. Uh, Dėkui, panė Pirka, šioje rezoliucijoje mes smerkėme užsitęsusius smurtą ir žmogaus teisų pažeidimus Gvinėjos Respublikoje. Aš akivaizdu, kad smerkiau žmogaus teisų pažeidimus visame pasaulyje, tačiau panašu, kad šitam parlamentui labai patinka kalbėti žmogaus teisų pažeidimus visame pasaulyje, tačiau jiems visiškai nerūpi, kai žmogaus teisės pažeidinėjimas e, ES viduje. Prancūzijos policija reguliariai puola tuos, kurie protestuoja prieš Makrono liberalią politiką. Jie, jie e, panaudojo guminės kulkas, e, ašarinės dujas ir kitas priemonės. Ir e, labai daug žmonių dėl to nukentėjo. Du žmonės nu, žuvo, 350 da, a, a, yra, sužiai, yra patyrę galvos smegenų sutrikimų, 24 žmonės prarado da, bent vieną akį ir penki da, patyrė rimtų rankų sužalojimų. Ir mes vengiame kalbėti apie prancūzijos policijos veiksmus. Dėkoju. Dabar komisijos e, nariai žodis, prašom. Uh, Europos Sąjunga seniai bendradarbiauja su Gvinėja, kuri nuo pirmų demokratiškų rinkimų 2010 metais padarė daug pažangos. Būtent tuo met buvo išrinktas dabartinės šalies prezidentas ponas Konde. Stabilumas ir klėstėjimas šioje šalyje yra būtinas tiek galvojant apie visą regioną, tiek ir apie ES interesus. Nuo Po to, kai 2018 metais šalyje vyko savivaldybių rinkimai, šaly labai padidėjo politinė įtampa. Tai, kad dabar siūloma da, da, keisti konstituciją, siekiant leisti da, dabartiniam prezidentui ponui Kondė likti valdžioje po to, kai baisės jo dabartinė koalicija, į tai uh, sureagavo nacionalinės. Uh, konstitucinio gynimo frontas. Ir būtent jie vadovauja protestams prieš konstitucijos pataisas. Labai dažnai jų protesto akcijos yra žiauriai slopinamos teisės saugos pareigūnų. Nemažai žmonių buvo sulaikyta. Pagrindinės teisės, ypač e, žodžio laisvė, nebuvo užtikrinta. Nuo 2012 metų spalio vidurio žuvo apie 30 protestuotojų. Manoma, kad jie buvo nušauti policijos pareigūnų. ES nekartą reikalavo tinkamai viską ištirti tam, kad būtų išaiškintos jų žūties aplinkybės, o kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn. Šiame kontekste ruošiamasi rinkimams, kurie turėtų vykti kovo pirmą dieną, bet tai tik pablogina padidina, e, situaciją, padidina įtampą. Dvi pagrindinės opozicinės partijos nusprendė boikotuoti rinkimus. 2018-2018 e, ir 2015 metų ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendavo tinkamai e, per, peržiūrėti rinkimų įstatymą į tas rekomendacijas buvo sužvelgta tik iš dalies. Parlamento rinkimai vyks kartu su referendumu dėl naujų konstitucijos pataisų, kurios buvo pasiūlytos gruodžio mėnesį ir pagal kurias dabartinis prezidentas ponas Kondė galėtų likti valdžioje. Tos pataisos tik tai suskaidė šalį ir prisidėjo prie didėjančio nestabilumo bei nuomonių polarizavimo. ES Beradarbiaudama su vietos partneriais, jungtinėmis tautomis, Afrikos sąjunga ir vakarų Afrikos sąjungos šalimis, jungtinė karalystė ir Prancūzija reikalavo, kad būtų atkurta a, a, tvarka e, ir a, kad situacija normalizuotųsi. Tai prisidėtų prie da, laisvų rinkimų per kurias žmonės galėtų išreikšti savo valią. Kiekviena šalis be abejo turi teisę keisti ar modernizuoti savo konstituciją. Tačiau, kai pagrindinis įstatymas yra keičiamas neatsižvelgiant į, ne, ne, be plačių konsultacijų, tai nėra tinkama, o tų konsultacijų nėra ketinama renkti. Referendumą siūloma surenkti likus keliams mėnesiams iki prezidento rinkimų. Tai netitinka geros praktikos rekomendacijų, kurias parengė Afrikos sąjunga. Be to, reikia suprasti, kad konstitucijos legitimumas priklausys nuo to, kokia tvarka ir kaip bus patvirtintos jos pataisos. Uh, Ponas Borel praeitą savaitę paskatino pradėti dialogą tarp įvairių politinių jėgų tam, kad galima būtų atkurti stabilumą. Ir šiame dialoge turėtų dalyvauti visas politinės jėgos. Tik tuomet, kai bus sukurta derama politinė ir pilietinė erdvė, galima bus kalbėti apie tai, kad sudarytos sąlygos tokiam dialogui. Gvinėjo, taika Gvinėjoje ir jos visuomenės susivienimas susitelkimas. Štai turi, kokie turėtų būti pagrindiniai tikslai. Bendarbiadami su jungtinėmis tautomis, su Afrikos sąjunga ir Vakarų Afrikos šalių sąjunga, mes toliau aktyviai dalyvaujame da, stebėdami įvykius Gvinėjoje ir bendradarbiavime su pilietinės visuomenės atstovės ir prisidedame prie visuomenės atsparumo stiprinimo. Ne, uh, Gvinėje, padėtis Gvinėjoje turėtų likti vienu iš prioritetinių mūsų darbo atvarkės klausimų. Ačiū. Šeši e, pasiūlymai šiai rezoliucijai yra pateikti, e, bus e, priimta bendra rezoliucija. Toliau periname prie kito klausimo - vaikų darbas Madagaskaro kasyklose. Mes labai vėluojame šių, šią diskusiją ir aš labai atsiprašau, bet melinosios kortelės klausimų priimti negalėsiu priimti. Ir iškart suteiksiu žodį kolegai Bildė vienai minutiai. Die Kollegin, sorry. Merci. Kolegiai. Julija. Pone pirmininkė, Žiuly 13 metų, bet į mokyklą jai nebeteks eiti, nes 20 euro centų uždirbdama ji dirbs kasyklose didžiuliame karštyje Madagaskare. Frederikui 8 jo rankos visos suskirdusios, suskilinėtos, kasant žėrutį. E, ten yra ir kitų mažų vaikų, kurie atiduoda ten savo sveikatą. 73 milijonai vaikų e, pasaulyje dirba tokius pavojingus darbus, pažeidžiant bet kokias tarptautinės teisės normas. Sunku kaltinti tik Madagaskarą. Jos pastangos 2016-aisiais buvo pripažintos e, Amerikos e, darbo departamento atstovų. Tačiau matome, kad problema tebėra. Ten trypiamos mūsų vertybės, mūsų įstatymai. 87 procentai E, žėrūčio eksporto keliauja į Kiniją iš Madagaskaro, o paskui iš jų tas mineralas naudojamas elektronikos prietaisams gaminti. Tol, kol norėsime e, nepaisyti etikos ir žmogiškumo, sieksime tik kažkokių kitų dalykų, tol ta situacija tęsis. Ačiū. Kolega Rusi, minutė. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Mes visi sutarėme čia Europos parlamente, kad reikia kovoti prieš vaikų darbą Madagaskare. Situacija nebepakenčiama, ji nebeturi tęstis. Atsitraukimas būtų neprimtinas. Ursula von der Leyen, Europos komisijos pirmininkė, sakė, kad bus taikomas nulinis tolerancijos lygis vaikų darbui. Tačiau jeigu nebus imamasi priemonių, tie žodžiai ir liks tik žodžiais, jie liks tokiu, tai, tai bus dviveidiškas elgesys. Daug kur susidurime su vaikų darbu. E, yra e, Žmogaus teisų deklaracijoje ir tvaraus vystimosi dokumentuose taigi yra numatyta, kad vaikų darbas neturi būti tole, toleruojamas. Vaikai turi eiti į mokyklą. Švietimas vaikams yra būtinas. Įmonės turi pasižiūrėti, iš kur e, e, atkeliauja jų ištekliai. Jos turi, tie ištekliai turi būti gauti pagal EBPO nustatytus standartus. Tarptautinės įmonės dažnai nepaiso e, žmogaus teisių ir vaikų teisių. Komisija turi gauti įgaliojimus tartis dėl konkrečių susitarimų šioje srityje, kad būtų galima pasiekti greitų rezultatų. Mes laukiame, kad parlamentas pasiūstų stiprų signalą, pradėkim dirbti. Ačiū. Dėkoju kolega Insir, pusantros minutės. Fru Talman. Pone pirmininkė, pagalvokite apie tai, e, kad jūsų telefonas ar automobilis yra pagamintas e, kitų žmonių prakaitų. Madagaskere dabar gyvena daugybė vaikų, kurie turi dirbti, kad aš galėčiau turėti telefoną. Vaikai, kurie Madagaskaro kasyklose dirba, e, susiduria su vergove. Vaikams ne vieta kasyklose ar darbo rinkose. Vaikai turi būti mokyklose, kad jie turėtų galimybę tobulėti ir gyvendinti savo svajones. Atsakomybė tenka visai visuomeniai, valstybei, privačiam sektoriui ir tarptautiniai bendruomeniai. Mes privalome problemas šaknis pakirsti. Tai yra be kita ko skurdas. Lygiai taip pat mes turime kalbėti apie deramas investicijas Įmonės ir europietiškos, ir iš kitų pasaulio dalių turėtų apsiimti joms tenkančią atsakomybę už visoje gamybos grandinėje. Negalima leisti, kad e, būtų e, vyk, galima vykdyti gamybę, e, kad pažeidžiant žmogaus teisės. Žmogaus teisės, vaiko teisės turi būti egzistuoti, jų nereikia dėrėtis, juos reikia tik gerbti. Aš noriu padėkoti uh, E, kolegoms, e, kurie e, pritarė tam, kaip mes turime spręsti problemas susijusiais su pažeidžiamiausiais žmonėmis mūsų visuomenėje, tai yra vaikai. Ačiū, toliau panas Černetski, vieną minutę. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, retai kada būna, kad mes politikoje E, galime ką nors nupiešti juodu ir baltu. Čia jokių paaiškinimų, pašvelninimų nėra. Padėtis yra piešiama būtent juoda spalva. Ir aš manau, kad mes matydami savo vaikus, anukus, e, o dar ir patys puikiai prisimindami savo vaikystę, E, negalėtumėm įsivaizduoti, kokiomis, kad būtų įmanoma dirbti tokiomis sąlygomis, kokiamis dirba Afrikos vaikai. Aš manau, kad mes čia turime pamiršti politinius susiskaldimus, turime susitelkti, pasirinkti moralės poziciją ir padaryti politinį spaudimą. Tokios aplinkybės, apie kokias šiandien kalbame, yra netoleruotinos. Mes kalbame apie paramą e, tai valstybei humanitarnė prasme ir mes turime išnaikinti dabar egzistuojančią praktiką išnaudoti vaikus. Yeah. Pana Šolc, pirmininkė, kol mes kalbame čia, 11 tūkstančių vaikų uh, E, Madagaskaro kasyklose kasa žirutį. Kai kuriems jų tik penkeri metai. Jie gyvena nesaugiomis, nesveikomis sąlygomis, tik tam, kad galėtų uždirbti pragyvenimui savo šeimoms. Kiek dar mes galėsime nekreipti dėmesio į vaikus dirbančių žėručio kasyklose? Kaip antra pagal dydį žėručio investuotoją iš Madagaskaro, ES ir ypač Estija turėtų apsimti atsakomybę už tai, kad būtų sukurta teisinė bazė e, įmonėms, kurios e, žaliavas iš Madagaskaro. Mes turime sukurti privalomus teisės aktus ir taikyti nulinės tolerancijos politiką vaikų darbo atžvilgių. Mes privalome gyventi teisingos prekybos politiką, uh, kalbėdami apie tokias retasias priekes, turime kalbėti apie jungtinių tautų tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimą, tvarios plėtrų tikslų įgyvendinimą ir privalome diskutuoti su Kinija ir kitomis valstybėmis apie žėručio naudojimą. Su Madagaskaro vyriausybė privalome dirbti, tartis, kad iki 2027 metų vaikų darbas visiškai dinktų. Toliau panas Zovko. Trys minutės. Šis e, rezol, ši rezoliucijos mei smerkiamas yra vaikų darbas, bet kokios formos. Raginame Madagaskaro valdžios struktūras gerbti vaikų teisės ir užtikrinti jų saugumą e, bei galimybę vystytis. E, daug vaikų dirba e, žeručio kasyklose. Eksportuojamas yra žerutis e, ir dėl to, kad vaikų darbas yra pigus, jo kaina rinkoje galima palaikyti saliginai žemą. Darbo sąlygos kasyklose yra apgailėtinos. Jos kelia grėsmę vaikų sveikatai ir jų saugumui. Vaikai nuolatos kenčia nuo chroniškų kvepavimo lygų, nuo sužeidimų nuo fizinės prievartos. E, skurdo išnaikinimas yra vienintelis būdas e, išnaikinti vaikų darbą, kad jie galėtų gyventi kitaip. E, taip pat švietimas, mokymas, socialinė apsauga yra kitos prioritetinės sritis. Madagaskaras padarė nemažą pažangą, sustiprindamas teisės aktus nukreiptus prieš vaikų darbą. Padidintas buvo vaikų darbas, dirbti gali 16 metų, nebe 15 kaip anksčiau paaugliai Svarbu, kad vyriausybė ir toliau e, būtų raginama Madagaskare laikytis tarptautinių įsipareigojimų, kad būtų gerbiami tarptautiniai aplinkosaugos standartai, kad būtų gerbiamos žmogaus ir vaikų teisės. Būt, turi būti taikomos sankcijos tais atvejais, kai neužtikrinama reikiama priežiūra, kai kuriais atvejais trūksta tų priežiūros gebėjimų e, ir kontrolės. Ši rezoliucija, kuri bus priimta parlamento, e, ragina Madagaskarą e, imtis priemonių, kad Madagaskare būtų kovojama su vaikų darbu. ES aktyviai prisideda prie kovos su vaikų darbu, vykdydama savo prekybos ir vystomąją politiką. Tai atitinka Europos komisijos pirmininkės e, pažadą taikyti nulinės tolerancijos lygį vaikų darbui. Gerbiamas, pir, gerbiama pirmininkė, e, niekas negali dirbti tokiomis sąlygomis. Ir vaikai ir suaugę turi dirbti saugiomis, sveikatos nežalojančiomis sąlygomis. E, išnaudojimas tebėra, kova su išnaudojimu tebėra mūsų politikos šerdis. Mes turime priimtis rezoliuciją ir pasiūsti pasauliu labai svarbę žinę. Dėkoju. Ačiū. Kolega Vautmans, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos, visi žinome, kaip atrodo vaizdai iš tų vietų, kaip atrodo vaikai dirbantis kasyklose. Aš tai mačiau. Vaikai vieni šalia kitų, nuo mažesnio iki didžiausio, kaip mokykloj. Bet tai buvo ne vorelė einančių į mokyklą vaikų, bet tai žygiuojančių dirbti į kasyklą. E, pats mažiausias į, į tunelį lenda pirmas, nes ten mažiausia vietos dirbti. Kai tai pamatai, kolegos, prisiekiu, kad e, apima noras padaryti viską, kad e, vaikai neturėtų 2000, egzistuoti 2025 metais, o dar yra anksčiau. 150 milijonų vaikų dirba pasaulyje. Vienas iš dešimties yra priverstas dirbti, būdamas vaikas vietoj to, kad eitų į mokyklą, kad žaistų tie vaikai dirba. Dėrybos buvo sunkios, tenka tą pripažinti, yra daug moterų, kurios kovojo dėl to, kad būtų priimta tokia tvirta rezoliucija dėl Madagaskaro. 11 tūkstančių vaikų dirba žeručio kasyklose. Tai yra viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių. Sunku ten uždrausti dirbti vaikams. Kas antras vaikas Madagaskare dirba. Bet mes turime imtis reikiamų priemonių. Pone von der Leyen, kurią aš labai gerbiu, sakė, kad tai bus vienas iš jos prioritetų. Bet aš norėčiau paklausti, ar iki vasaros atostogų E, bus parengtas veiksmų pra, planas Europos komisijoje, kad vaikų darbo nebeliktų iki 2025 metų. Ačiū. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, EPP vardu, kolega Keli. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, ši rezoliucija yra viena liūdniausių, kada nors svarstytų Europos parlamente, nes kalbame apie vaikus, apie vaikų darbą. Šiuo atveju da, kalbame apie vaikų darbą kasyklose. Tai yra mergaitės, berniukai labai dažnai labai jauni, penkeri, a, a, nuo penkerių metų. Iki, iki 47 procentų vaikų nuo 5 iki 17 metų amžiaus dirba uh, ir jie negali lankyti mokyklos, darbo sąlygos yra sudėtingos, labai dažnai jos kenkia jų sveikatai. Ir tas darbas yra labai menkai apmokamas. Mes, Europos parlamentas, turime daryti viską tam, kad iki 2025 metų būtų išnaikintas vaikų darbas. Aš manau, komisija turėtų pasirinkti šį tikslą kaip vieną prioritetinių ir mes turime remti jos pastangas jo siekti. Dėkoju. Toliau, ponia Arena. Dėkoju. Labai pykstu girdėdama tą diskusiją, kuri vyksta šiandien. Taip, sutinku. Vaikų darbas Madagaskare yra neprimtinas dalykas, bet gerbiami kolegos, kai reikėjo balsuoti dėl įstatymo, kur buvo kalbama apie due diligence, įmonių budrumas, Renew frakcija, EPP frakcija juk balsavo prieš, kai reikėjo tvaraus vystimosi dokumente e, įdėti skyrius dėl sankcijų sankcijų grėsmės, e, sankcijas, kad neleistinas būtų vaikų darbas Vietname, Rinjų balsavo prieš, kai buvo kalbama apie tarptautinius susitarimus, kad įmonės taptų atsakingos, kad jos privalėtų paaiškinti, iš kur jų ištikliai. Rinjų ir EPP balsavo prieš, kai reikėjo. E, e dėl tų krūvinųjų deimantų ir kitų mineralų išsiaiškinti, iš kur jie. EPP vėl balsavo prieš, Rinjų taip pat. Atleiskite, bet kai norime atsisakyti vaikų darbo ir numatyti tokią rezoliuciją, kur nėra saistanti, tai yra tiesiog dviveidiškumas. Aš remiu šią rezoliuciją, bet aš manau, kad mūsų parlamentas elgesi dviveidiškai šitaip darydamas. Dėkuoju. Ačiū. Toliau kolegė Haranzova. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimoji komisarė. 47 e, procentai visų 5-17 metų amžiaus Madagaskaro vaikų yra įtraukti į vaikų darbą. Labai dažnai jie kiekvieną dieną rizikuoja savo gyvybę, dirbdami labai sudėtingomis sąlygomis, e, ypač kasyklose. Kiekvienas vaikas turi teisę į švietimą, į deramą e, dermas kokybė, gyvenimo sąlygas, kurios paskatintų jo fizinį ir psichologinį ūkdymą vaikų darbas pažydžia šias teisės. Tikslai turi būti pasiekti iki 2021 metų, bet tai reiškia, kad dar penkerius metus daugybė vaikų dirbs ir Madagaskare, ir kitur. Daugybė žus. Turime da, išnaikinti, sustabdyti vaikų darbą kuo skubiau. Turime reikalauti, kad vis, visi veiksmai ir įsipareigojimai būtų įvykdyti anksčiau numatyto laiko. Taigi mes sakome labai aiškiai, paverskime komisijos e, e, įsipareigojimus prasmingais veiksmais. Pirbakas, minutė 30 ID frakcija. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, tema, kurią aptarėme, kaip tik kelia klausimą dėl mūsų gamybos modelio pasaulyje, kai remiamasi tik ekonomika. E, vaikų darbas yra naudojamas tam, kad gautume kuo pigesnius produktus. E, nuneigiami žmogiški standartai, mūsų vertybės, tai yra produktyvistinis modelis, už tokį pasisako ES. E, taip įtvirtinamas vaikų išnaudojimas, jų darbas, kaip matome, kokia situacija yra Madagaskare. Vaikų darbas, ar tai yra tas modelis, kurio siekia ES? dirbti, versti vaikus. Ar tai yra tai, ko norėjome? E, ID frakcijai, man atrodo, ne globalių mastų šiuo atveju problemą reikėtų spręsti. Vietoje galima išspręsti e, tokius klausimus. Reikėtų sprendimus priimti vietoje. Vartotojas turėtų tai būti įspėjamas, iš kur uh, gaunami produktai, ar buvo naudomas vaikų darbas. Kaip galima kalbėti apie ekologiją čia, jeigu negerbiamos paprasčiausios žmogaus teisės. Uh, kaip galima įsivežti ir toliau produktus į Europą, kai jie gauti naudojant vaikų darbą. E, valstybių Europoje ir pritaikius protingas protekcionistinės e, priemonės, remiantis lokalizmu kaip principu, galima būtų tas problemas išspręsti. Europa, kuri saugo savo žmonės, savo šalį, turi, neturėtų leisti taip daryti. Kiekvienoje šalyje tos problemos būtų išspręstos. Taigi išklausykit savo žmonių, e, žiūrėkite, ką jie sako, balsuodami ir yra laikas veikti. Ačiū. Kviečiu visus laikytis kalbėjimo laiko, kad nepavėluotume, kolegos. Kitas, kita kalbėtoja žaliųjų frakcijos vardu kalbės mane Hautala. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimoji komisarė. Ar mes žinome, kiek, kokį poveikį mūsų blizni, e, e, mūsų telefonai, gražus automobiliai, kaip jie veikia mūsų aplinką? jiems pagaminti naudojamas vaikų darbas, tačiau vartotojai labai dažnai apie tai nežino, jie nežino iš tikrųjų, iš kokių žaliavų gaminamos visos tos prekes. Ir jeigu Europos parlamentas iš tikrųjų nori paraginti visus tuos gamintojus, kurie da, tiesiog ir netiesiogiai naudojasi da, šių kasyklų da, žaliavomis, Mes neturėtume elgtis dviem veidiškai. Mes turime priimti teisės aktus ES lygmenių, kurie užtikrintų, kad privalomai visuomet būtų prižiūrima, kaip laikomasi mūsų šalise partnerėse žmogaus teisų nuostatų. Kolega Bėlon, vieną minutę. Vaikų darbas Madagaskare yra viena iš rimčiausių problemų. Šimtas 30 tūkstančių vaikų dirba kalnų kasyboje, su jais yra elgiamasi nederamai. Jie dirba ne tik mineralų kasyklose, bet ir aukso kasyklose. Vaikai serga įvairiausiomis lygomis, nes yra priversti dirbti netoleruotinomis sąlygomis. žinome, kad visos teisinės nuostatos dėl darbo sąlygų galioja tik tai vaikams vyresniems negu 15 metų. Todėl mes turime reikalauti Madagaskaro Respublikos, kad būtų laikomasi tarptautinių teisės nuostatų vaikų. Saugumas turi būti pagrindinis prioritetas. Turi būti susitarta uh, valstybėje laikytis nacional... tarptautinių sutarčių. ES, Afrika turėtų reikalauti, kad Madagaskaras įgyvendintų tvarios, darnaus vystimosi tikslus ir užtikrintų vaikų saugumą. Toliau kolega Sinčič. Mike, please. Prašom įjungti mikrofoną. Činjenica da u Madagaskaru djeca rade po 12 sati u mračnim vrućim kolegos, vaikai Melagaskare turi dirbti daug, iki 12 valandų per dieną už 40 centų E, toksiškose, pilkose, tamsiose kasyklose. Ta pati matome e, kaip kobalto, kobalto kasyklose. Kinijai jis reikalingas ir vaikai yra išnaudojami. E, toks neoliberalizmas veržiasi į seną atgyvenusią sistemą, kuri greuna socialinę sistemą visiškai. Ta sistema greuna daugelio žmonių gyvenimus. Ta sistema uh, kenkia visuomeniai, keikia aplinkai, ji yra visako planetos Žemės priešas. Tai yra absoliuti šiandien mūsų aptariamo tvarumo antitezė. Ateityje privalome kalbėti apie sistemos keitimą iš esmės ir turime aiškiai apibriežti, kas už ką atsakingas. Ačiū toliau, kolega Hetman. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Beveik milijonas vaikų turi dirbti Madagaskare, daugelis iš jų kasyklose labai pavojingomis sąlygomis. E, pažangos sprendžiant šį klausimą atrodo šiek tiek yra, tačiau jos nepakanka. Ir mes turime kreiptis į Madagaskaro vyriausybę, kad būtų imamasi griežtesnių priemonių ir vaikai dirbantis kalnakasyboje turi e, būti gražinti į mokyklas. Pagrindinė problema - skurdas. Mes turime kovoti už tai, e, kad 27 procentai e, žmonių, atsiprašau, 74 procentai žmonių gyvena žemiau nacionalinės skurdo ribos. Vaikai dirba todėl, kad šeimos neišgyvena. Todėl ES turi e, tikslingiau apibriežti pagalbą ir vaikams turi būti gražinta galimybė išvietimą. Kolega Polė, Volat. Ačiū, ponė pirmininkė, kai aš Madagaskare matau 11 tūkstančių, o šimtus tūkstančių vaikų visame pasaulyje matau dirbančius kalną kasybą žeručio sektoriuje. Manau, kad Europos komisija privalo netidėliotinai apsibriežti turėtų savo veiksmus konstruktyviai jungtinių tautų kontekste, e, imtųsi priemonių prieš tarptautinės įmonės, kurios vykdo savo veiklą ten. E, Aš apgailestauju, kad šiandien šioje diskusijoje nėra tarybos e, laisvanoriškų priemonių šiuo metu negalime tikėtis. Visame pasaulyje vaikų išnaudojimas turi būti nutrauktas. Mes turime numatyti labai aiškės prievalės. Vaikų e, darbo E, sąlygos turėtų būti apibrieštos tarptautinėse nuostuose, nes kartais tarptautinės organizacijos vieną dieną kalba apie vaiko teisės, o kitą dieną kalba, kaip čia geresnės sąlygas sukurti tarptautinėms įmonėms dirbančios Kinijoje ir kitur. Danke. Danke Ačiū. Toliau kolega Višnevski, jau užsirašusi sąraše, bet salėje jos nematome. Ar galėtumėt kas nors jai pranešti, kad reikia pasakyti, o, jeigu, o kol kas suteiksime žodį kolegai Biedron vieną minutę. Thank you, Madam President. Work... Ačiū, ponė pirmininkė. Saugusio žmogaus darbas yra vadinamas darbu, bet darbo apibrėžimas turi būti e, aiškiai suprantamas. Vaiko darbas yra švietimas, mokymasis ir raida. E, Tad vaiko darbas, vaikų darbas yra tiesiog oksimoronas. Tačiau net tokie maži kaip penkerių metų vaikai e, dirba Madagaskare. Pusė dirbančių vaikų yra tokio amžiaus. Vadinasi, e, kad e, vaikai yra pagrindinė darbo jėga kasant žirutį. Ar jūs žinote, ką tai reiškia? Tie vaikai e, dirba mums, europiečiams. Madagaskaras didelė dalimi išgyvena iš kalnakasybos, tai yra pagrindinis pajamų šaltinis. Vaikų išnaudojimas turi būti baigtas. Turime e, imtis priemonių dabar. Baigime būti dviveidžiai, priimkime įstatymą, kuris visiškai uždraustų vaikų eksploataciją. Ačiū toliau kolegė Rafalska vieną minutę. Dziękuję, pani przewodnicząca. Dėkoju, ponė pirmininkė. Negalima niekaip pateisinti vaikų darbo. Jie dirba baisiomis sąlygomis, dirba labai sunkiai. Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis visame pasaulyje daugiau nei 153 milijonai vaikų reguliariai dirba. Ir labai dažnai dirba labai nesaugiomis sąlygomis. Ir tai dar labiau apsunkina šią problemą. Situacija tikrai yra dramatiška. Madagaskaras yra labai skurdi šalis. 57 procentai Madagaskaro gyventojų kenčia nuo didelio skurdo. Ir tenai reguliariai naudojamas žmonių, da, vaikų atsiprašau, darbas. Kas trečias vaikas paprastai dirba. o, o gimdyvių mirtingumas yra šimta kartų didesnis nei Lenkijoje. Vaikai dirba labai sudėtingomis sąlygomis, labai dažnai kasant žirutį. Mes turime reikalauti, kad Madagaskaras apsaugotų vaikų teisės ir kuo veiksmingiau kovotų su vaikų darbo žirušių kasyklose. Spontaniškiams pasisakams užsirašė šeši žmonės e, atstovaujant visoms frakcijoms. Aš prašyčiau gerbiamos komisijos narės savo komentarą sutrumpinti, kiek tik tai įmanoma. Ir e, kolegai Novak iškart suteiksiu žodį, bet prašyčiau kalbėti tik vieną minutę. Moja država Slovenija je maikna država. Dėkoju. Slovenija yra nedidelė valstybė. Tačiau mes Labai artimus ryšius palaikome su Madagaskaru, kadangi daug kunigų iš Slovenijos yra misionieriai šioje žemynų dalyje. Jie dirba ne tik kunigais, bet jie taip pat rūpinasi žmonių e, gerbuvių. Vienas iš geriausių pavyzdžių yra e, e, tam tikroje vietoje dirbantis kunigas, kuris dirba ten teikdamas e, pagalbą žmonėms. Mahmakua e, regione žmonės turi galimybę gyventi nedidelėse tokiuose namuose ir vaikai turi galimybę eiti į mokyklą. Jie stengiasi kuo geriau organizuoti e, savo gyvenimą. Tai yra pavyzdys, kaip galima padėti trečiojo pasaulio valstybėms. Tai štai tokie pavyzdžiai yra puikūs ir teigiami. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegai Činičiai. Taip, ponė pirmininkė. Madagaskaras yra viena skurdžiausių pasaulio šalių ir uh, E, vaikų darbas yra de, oficialiai uždraustas, de, tačiau beveik pusė vaikų nuo 5 iki 17 metų nuolat dirba įvairiose vietose. De, ir situacija iš tikrųjų yra dramatiška. De, tūkstančiai vaikų de, kasdien dirba žeručio kasyklose. Labai dažnai tai yra neteisėtas darbas. Tas, laboro, tas darbas yra labai pavojingas. Ir Vaikai yra priversti e, kasti žirutį, po to jį valyti ir tvarkyti. Dėl to jie labai dažnai patiria įvairius sužalojimus. Jiems taip pat kelkia ir smulkiosios žiručio dulkės. Uh, Ir mes nesiniai minėjome Junktinių tautų vaiko teisų konvencijos e, metinės. Ir mes negalime tik tai džiaugtis, kad tokia konvencija egzistuoja. Ir negalime reikalauti, kad ji būtų gyvendinama tik tai ES. Turime daryti viską, kad mūsų e, pramonė, mūsų įmonės dar, suvoktų, kokia yra situacija ir kad keistų savo elgesį. Pone komisarė, turime dalyti viską tam, kad būtų užtikrinta, kad vaiko teisų konvencijos nuostatų būtų laikomasi. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį komisijos nariai, ponė Dėlį, norėčiau paprašyti visų tyliai užimti savo viesas. Ko gero vargu, vargu, ar kas nors yra kada nors matęs, ką nors kas e, manytų, kad vaikai turėtų dirbti. Ir Mes su, turime susitarimą su šalimi, kurioje uh, yra naudojamas vaikų darbas. Kodėl tai yra įmanoma? Ar jūs galvojate, kad Madagaskaro vaikų e, tėvai jų nemyli, kad jie nenori, kad jie mokytųsi mokyklose? Aišku, kad nori, bet jie nega, neturi kito pasirinkimo, todėl kad jų vaikai yra kapitalistų aukos. Uh, tų kapitalistų, kurie prisideda prie klimato kaitos ir sukelia da, ir prie sausrų. Ir mes su jais bendradarbiaujame. Da, atsiprašau, bet tai yra tikrai apgailėtina rezoliucija. Jūs prašote tiesiog, kad vilkas nevalgytų da, o, oškos. Kaip tai gali būti? Reikia kalbėti apie baudžiamą atsakomybę, reikia, reikia privalomų teisės aktų gana kalbėti apie kažkokius kriterijus, reikia imtis griežtų veiksmų. Komisarin e, Elena Dali. Dabar žodis komisijos nariui Elenai Dali. Prašyčiau jūsų gerbti gerbiamą komisijos narę ir tyliai susėsti. Prašom. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, pastaraisiais mėnesiais matėme rimtų nerima keliančių pranešimų apie tai, kaip išnaudojami vaikai žėručio kasyklose Madagaskare. Negalime užmerkti akių, matydami, kaip vaikai yra verčiami dirbti. Komisijos nariai sako, aš su manimi labai konkuruojama šioje salėje. Pirmininkė, matote, komisijos nariai yra priversta nutraukti savo pasisakymą, nes salėje labai didelis triukšmas. No. Prašyčiau, kad visi klausytumėtės, prašyčiau susėsti tyliai arba tada palaukite už salės durų. Ačiū. Negalime toleruoti, kad vaikai verčiami dirbti siaubingomis sąlygomis, neturėdami galimybės mokytis. Reikia netidėliotinų veiksmų, bet taip pat privalome spręsti pamatinės priežastis beveik 46 tonos žėručio 2018 metais buvo eksportuota. 46 tūkstančiai tonų. Beveik 99 procentai jų pateko į Kiniją pagal tarptautinius skaičiavimus. Ir todėl pagrindinį klausimą dabar turėtumėm atsakyti tokį. Tiekimo grandinėje kurgi yra stebėsena? Kur yra atsakomybė? Madagaskaro valstybės institucijos privalo stebėti ir kontroliuoti padėtį. Mes turime stebėti jas taip pat per tarptautinės organizacijas. Daugelis valstybių narių žino, kad ES ėmėsi palankių veiksmų, kad būtų išspręsta tiekimo grandinės rizikos e, konfliktinių mineralų zonose problema. Čia kalbame apie e, tantalą, auksą ir kitus metalus. Reglamentas šiuo klausimu įsigalios jau kitais metais. Pirmininkė prašo, parlamentarų susėsti tyliai. Komisijos narė skaito savo kalbą. Ačiū. Mes negalime stovėti nuleidę rankas, matydami, kad vaikų darbas, kaip kolega Robertas e, ką tik sakė, tai yra oksmoronas, vaikų darbas yra nesuderinami dalykai. Kalnakasybos pramonėje vaikai toliau dirba Todėl e, tarptautinės bendrovės e, įsivežančios žerutį ir žeručio produktus, taip pat Madagaskaro vyriausybė e, privalo simti atsakomybę už tokių sąlygų egzistavimą. Jos privalo prisidėti prie vaiko teisų įgyvendinimo. ES turi seniai susiformavusi aiškę poziciją dėl gero darbo praktikos, bet ir tarptautinės organizacijos turi atlikti joms tenkantį vaidmenį. 19 metų lapkričio mėnesį Europos parlamentas organizavo labai svarbų renginį. Jame buvo kalbama apie vaikų darbo žiručio kasyklose problemas. Komisijos nariai Komisijos pirmininkė Van der Leyen labai aiškiai pasakė, kad ES taiko nulinės tolerancijos politiką vaikų darbo atžvilgių. ES teikia rezoliuciją uh, tiksliau patvirtino rezoliuciją, kurią parengė praėjusiais metais Junktinės tautos dėl vaiko darbo, vaikų darbo. 2021 metai skelbiami tarptautiniais vaikų darbo išnaikinimo metais. Netrukus Europos komisija paskelb studijos rezultatus dėl deramos darbo praktikos reikalavimų gyvenimo tiekimo grandinėje. Yra išnagrinėtas dabar galiojantis reglamentas ir pasiūlymai, taip pat ir galimybės užtikrinti gerą, gerą darbo praktiką įmonių veikloje visoje tiekimo grandinėje. Bus pasvertas poveikis žmogaus teisės ir aplinkai, ypač da, jo daroma žala, taip pat bus pasvertas poveikis klimato kaitai bendroje rinkoje nebūtų praktiška taikyti skirtingą, e, skirtingą reglamentavimą skirtingose valstybėse narėse. ES masto priemonių nauda yra akivaizdi. Mes turime sukurti vienodas veikimo sąlygas ir teisinį aiškumą bendrovėms ir įmonėms ir, žinoma, turime e, išnaudoti galimybės, kurias atveria perėjimas prie tvarios ekonomikos. ES turi e, kalbėti apie E, įvairias e, daug susijusių pusių įtraukiančias iniciatyvas. Taip pat turime kalbėti apie specialius plėtros projektus vykdant tarptautinį bendradarbiavimą Madagaskare ir kitose valstybėse narėse, kovojant su vaikų darbą sukeliančias priežastis, tokias kaip socialinis, ekonominis asmenų, darbuotojų ir šeimų pažeidžiamumas. Būtent dėl to vaikai turi eiti dirbti. Ačiū. You, Dėkoju, komisijos nariai. Diskusija baigiama. Septyni pasiūlymai rezoliucija yra pateikti. Netrukus mes dėl jų balsuosime. Gerbėjai kolegos, gal galėtume pradėti. With... Prieš pradedami balsuoti, aš norėčiau padaryti pranešimą. Renijų frakcija pranešė mums, kad jie nusprendė paskirti Katalin Ček vietoj Nikola Dantį, užsienio reikalų komiteto nare. O Nikola Dantį pakeis kolegę pramonės mokslinių tyrimų komitete. Šis sprendimas įsigaliojo iš karto po jo paskelbimo. Dabar perėdame prie balsavimų. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. Jūs norite pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos? Voorzitter, een eh, punt van orde. Eh. Pane pirmininkė, dėl vedimo tvarkos, ar galėtumėt eh, paprašyti tarnybų, kad išspręstų mūsų elektroninio pašto problemą, nes sulaukime tokių elektroninių laiškų, kuriuos visi gavome vienodus. Manau, kad reikia imtis techninių priemonių, nes neverta yra gauti 600 vienodų e, elektroninių laiškų, nes tai kenkia mūsų darbo kokybė. Ačiū. We took, we took notes. Mes pasižymėjome jūsų prašymą ir pranešėme apie jį atitinkamoms tarnyboms. Tiesiog norėčiau dar jums pranešti, kad jūs galite ir pats nustatyti deramus filtrus jūsų elektroninio pašto dėžutėje, kad negautumėt nepagydautinų pranešimų. O dabar pername prie balsavimų. Pradėsime nuo rezoliucijos dėl padėties Gvinėjoje, visų pirma dėl smurto prieš protestuotojus. Pirmiausia, bendras rezoliucijos projektas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos dėl vaikų darbo Madagaskaro kasyklose. Pirmiausia, balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kurį pateikė ID frakcija. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto, kurį pateikė šešios frakcijos. Pirmasis ir septintasis pakeitimai, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet baigėme balsavimo procedūrą. Patvirtinta. Originali formuluotė atkrenta, toliau balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Balsuojame elektroniniu būdu dėl aštuntojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Norite, kad pasitikrintume? Gerai. Gerai. Elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. My apologies. Atsiprašau, atsiprašau, patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta prašau neprašyti pasitikrinti balsavimo rezultatų. Toliau, trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. So. On... Toliau penktasis pakeitimas. Balsuojame rankos pakelimu. Dėl posėdžių vedimo tvarkos norite pasisakyti. Gerai, prašome. Mano balsavimo aparatas neveikia. Taip, tikrai Tikrai taip ir buvo. Taigi, prašau sižvelgti į mano balsą. Atsiprašau. Pagal darbo tvarkos taisyklės mes negalime keisti balsavimo rezultato. Ar jūsų aparatas sugėdo tik dabar, tik kai balsavome dėl šito pakeitimo? labai savotiškai pirmininkę norite laimėti. Nelaikausi darbo tvarkos taisyklių. Jeigu jūsų aparatas neveikia, prašome persisti kitur. Toliau, penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau perėmėme prie Metsolos pranešimo. Balsuosime dėl laikino susitarimo Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi Europos parlamentas baigė pirmojo svarstymo procedūrą. On... Toliau balsuosime dėl ES prioritetų 64-oje Junktinių tautų moterų padėties komisijos sesijoje. Pirmiausia, balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kurį pateikė AKR e frakcija. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kurį pateikė penkios frakcijos. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta.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 Patvirtinta. Toliau pirmoji pastrapė, pirmoji dalis, e, originali formuluoti. Kas už? Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dėl posėdžio vidimo tvarkos jūs prašyt žodžio, ar ne? Uh, Aš tiesiog norėčiau pirmininkė pasakyti, kad kai mes ką tik balsavome vardiniu būdu, uh, ekrane buvo parodytas neteisingas pakeitimo numeris. Mes balsavome dėl pirmojo pakeitimo, o ekrane buvo nurodyta, kad dėl antrojo. What was on the screen? We checked on the second mes tikrinome balsavimo rezultatus dėl, pirmo, dėl antrosios dalies. Ja. Okay, or... Toliau pirmosios, pirmosios pastraipos pirmoji dalis, origin, pirmosios pastraipos M dalis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Paragraf 1. Point... Pirmosios pastraipos M dalis. Ori... Pirmoji dalis dabar balsuojame dėl jos. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmosios pastraipos V dalis. Originali formuluotė iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Pirmosios pastraipos X dalis iš trijų dalių. Pirmoji dalis vyks vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis, prašau balsuoti, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pirmosios pastraipos AA dalis. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. pirmosios pastraipos BB dalis. Originali formuluotė iš dviejų dalių. Pirmoji dalis pirmiausia, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuosime vardiniu būdu, todėl prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Paragraf 1.j. Vienas G. G. E, balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. F. Konstatuojam dalis. Kas dėl balsuojam vardinių būdų dėl pirmosios dalies. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Baigiame. Patvirtinta. Ką nurodomoji dalis? Dvi dalis. Rankos pakelimų balsuojame dėl pirmosios dalies. Už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. M nurodomoji dalis rankos pakėlimu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar prieš galutinį balsavimą dėl visos rezoliucijos norėčiau priminti, kad neturite išimti kortelės iš e, balsavimo mašinos tol, kol nebus užbaigtas, paskelbta, kad balsavimas užbaigtas, nes kitaip jūsų balsų neįskaičiuosime. Štai dabar vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti ir patvirtinta. Ačiū visiems puikaus savaitgaliu.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 You, not... Kolegos, kolegos, dar vyks balsavimo paaiškinimas. Kas nenori dalyvauti jame, visi yra kviečiami tyliai palikti mūsų posėdžių salę, kad galėtume pradėti balsavimo paaiškinimą. Dėkuoju visiems. No ne, tady to rozbity nějaký. Tě, jo, to se nevykládá. Kolegos, kviečiu tyliai palikti posėdžių salę tuos, kurie nenori likti ir klausyti balsavimo paaiškinimo ar patys, jeigu nenorite paaiškinti savo balsavimo, nes tas triukšmas tiesiog trikdo kitus. So now... Pereiname prie balsavimo paaiškinimo ir pradėsime nuo Metsola pranešimų. Pirmasis kalbėtojas būtų ir gerbiami kolegos prašo pirmininkas tylos išeinant iš salės. Pirmasis kalbėtojas yra kolega Žonsa. Minutė, prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Dabar aš gavau informacijos, kad Frontexas e, dabar įgavo naują priemonę e, kovoti su e, dokumentų klastojimu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad nusikalstamos pajamos tokiu būdu yra gaunamos. Mes kovojame su dideliu verslu, su nusikalstamomis gaujomis. Todėl labai e, rizikuotų ES ir e, labai didelis e, grėsmė tai yra ES ir pasauliui. Nusikaltėliai naudojasi suklastotais dokumentais ir iš to pelnosi. Tai yra žmonės, kurie greuna viešąją tvarką. E, mes suprantame, kad reikia naudingos priemonės kovai su tokiais reiškiniais. Ir aš labai džiaugiuosi, kad bus vykdomas tos veiklos atidus stebėjimas. Ačiū. Toliau ponas Bžudžinski vieną minutę. Mr. Brudzinski, one minute, please. Pone Brudzinski, žodis jums vienai minutiai. Panie Przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Be bejonės aš balsavau už šiuos pasiūlymus, nes tai suteiks mums galimybę kovoti su įstatymų pažeidinėjimą. Aš turiu galvoje e, dokumentų klastojimą, nelegalių dokumentų išdavimą nes tai, ką dabar e, patvirtinsime, leis pasienio darbuotojams, pakrančių darbuotojams geriau bendradarbiauti. Frontex agentūra ir valstybių narių saugumo tarnybos privalo greičiau e, gauti informaciją apie klasojimus dokumentus, greičiau keistis informaciją negu nusikalteliai. Todėl aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją. Šis reglamentas turi būti gyventas kuo greičiau. Valstybėms narėms reikia aiškių dokumentų, aiškių juridinių priemonių, kad dar efektyviau galėtume kovoti su tokiais pažeidimais. To... Dabar periname prie e, balsavimo dėl ES prioritetų 64 Junktinių tautų moterų e, padėties komisijos sesijoje. Pirmiausia, ponas Raidl. Pone pirmininkė, kolegos, aš prieš šį sprendimą balsavau. E, be abejo, mes pasakome už moterų teisės, nes moteris privalome remti, bet e, čia yra bandoma silpnai e, kovoti su tuo veiksmu mes dabar matome, kad e, identifikuojama ta problema nėra aiškiai. Man atrodo, kad viskas dabar iškreipiama. Vokietijoje yra kita problema. Kas tris dienas Vokietijoje viena moteris žūsta. Ir pastaruoju metu tokio būtinio smurto masas išaugo. Nuo 2014 metų 133 tūkstančiai atvejų 2018 metais fiksuoti. Ir nusikalteriai daugiausiai yra imigrantai. Ir taip e, mes turim kalbėti ne tik apie aukas, bet ir apie vykdytojus. Esenė mano mieste 70 mm, procentų moterų siekiančių prieglopšį yra e, migrantės. Taigi mes turim kalbėti apie realesnes problemas. E, pone Žuron. Pone pirmininkai, gerbiami kolegos. Šis parlamentas ketina teikti savo rezoliuciją dėl es prioritetų 63-ojo Junktinių tautų konferencijoje. Apie nužudomas moteris nieko nepasakyta. Apie 16 metų merginą, kuri buvo nužudyta, nesakoma nieko. Saliomin atvejais tos nužudytos mergaitės nevyko nei į Kolumbiją, nei Irake, nei Afganistane, nei Bronkse. Salomin gyvena Europoje, Prancūzijoje Tačiau e, tūks, reikia nepamiršti, kad Prancūzijoje vyksta tūkstantis įvairių nusikaltimų prieš moteris, nužudimų, smurto ir panašiai. Aš manau, kad jungtinių tautų e, visose organuose ir ES turėtų būti kalbama apie smurtą prieš moteris. E, ar nu, bet nereikėtų klyjuoti etikečių žmonėms. Um, Sakote, kad štai amžinos aukos nuolatos skundžiasi e, ir tas smurtas tęsiasi toliau. AKR bičiuliams norėčiau pasakyti, kad jie balsavo prieš šį tekstą, tegu to nepamiršta niekada. Kolega Tomak, minutė. Dėkoju. Aš balsavau už šią rezoliuciją. Manau, kad labai svarbu kad mūsų dėmesio pakankamai būtų skiriama toms politikoms, e, kurios skirtos kovoti prieš e, smurtą, prieš moteris. Mes šiandien dar turime tokių moterų, kurios yra iš skurdesnių zonų, kurios diskriminaciją patiria kasdien ir joms neatstovaujama, jos negauna tinkamo darbo užmokesčio. Jos negali naudotis e, tinkama pensijų sistema. Manau, kad Europoje turime būti labai atidus tokioms situacijoms. Kai moteris neturi pajamų, turime ginti geriau jų teisės, pasisakau už tų moterų teisės, būtina kovoti prieš smurtą, kurį patiria moteris. Ir čia turime laikytis aukščiausių standartų, tik tai mums padės šį reiškinį galtinai išnaikinti. Ačiū. Mrs. Šaibi, one minute. Pane Čaibi, vieną minutę. Per dvi savaitės kolegos antrą kartą balsuojame dėl rezoliucijos dėl lygybės tarp vyrų ir moterų. Praeitą kartą kalbėjome apie pajamų neligybę tarp vyrų ir moterų, o šiandien kalbame apie ES prioritetų 64 jungtinių tautų moterų padėties komisijoje. Kalbam apie moterų statusą ir vėl šiame te tekste, e, kuris buvo, kuriam buvo pritarta didelė balsų dauguma, vėl matau tam tikras formuluotės, kad neligybė tarp vyrų ir moterų e, bus įveikta, kai moteris gaus didesnės pensijas ir kai taip pat bus galima gauti tam tikras pašalpas, kai, kurias gauna našliai mirus su toktiniui. Ir mačiau, kad iš Renijų frakcijos vienas kolega balsavo už šį tekstą kaip ir mes. Ir noriu pasisakyti čia prieš jų dvivaidiškumą. Ties kolegos, tie kolegos balsuoja už šią rezoliuciją, tuo tarpu Prancūzijoje vyriausybė, kuriai jie atstovauja, kuriai vadovauja Emanuelis Makronas, pasisako prieš našlystės pensijas. Tad štai, jeigu norime, kad vyrų ir moterų lygybė būtų tikrai tvirtinta, turbūt netokios politikos reikėtų laikytis. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas yra ponas Olekas. Minutė, prašau. Ačiū pirmininkė lyčių lygybė yra ne tik e, visuomenės pagrindas bet ir būtina vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo priemonė. rekomenduojame tarybai dirbti aktyviau siekiant vyrų ir moterų lygybės ir kovoti su įvairia diskriminacija dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčių ir pensijų skirtumus bei užtikrinti vienodą darbo užmokestį taip pat skatinti mergaičių ir moterų švietimą ypač tose srityse kuriose joms akivaizdžiai nepakankamai atstovaujama. griežtai smerkiu visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites įskaitant prekybą žmonėmis seksualinį išnaudojimą priverstines santuokas vaikų santuokas moterų lyties organų žalojimą ir seksualinio smurto naudojimą kaip karo ginklą. thank you. that concludes the list of. Ačiū. Kalbėtojų sąrašas baigiamas, posėdys e, nutraukiamas iki 15 valandos. paní předsedající. Pane pirmininkė, laba diena kolegos, posėdį atnaujiname. Vakar dienos e, posėdžio protokolai ir patvirtintieji tekstai e, paskelbti. Ar kas nors turite komentarų? Jei ne, protokolas skait laikomas patvirtintų. Kitas darbotvarkės klausimas. Europos komisijos pareiškimas dėl kelių eismo saugumo. Aš noriu priminti, kad galite užsiregistruoti mėlynosios kortelės klausimas ar spontaniškiams pasakams įprasta tvarka arba elektroninė sistema. E, nurodymai yra prieimo į salę. Pradedame diskusiją. Iškart suteiksiu žodį komisijos nariai Valen. Thank you, Madam President. Ačiū pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, kolegos. Ačiū, kad tokį svarbų klausimą įtraukėte į darbo tvarkę. Aš esu už transportą atsakinga komisijos narė. Dėkuoju Jums už tai, kad suteikėte man galimybę e, pasikeisti mintimis su Jumis prieš keliaujant į Stoholmą. Vasario 19 dieną aš ten važiuosiu. Ten vyks trečioji svarbi e, pasaulinė kelių eismo saugumo konferencija. Uh, Turime kalbėti apie Europos piliečių gyvybių apsaugą. 25 tūkstančiai žmonių kasmet žūsta Europos keliuose ir 125 tūkstančiai nukenčia nuo rimtų sužalojimų. Skaičiai yra netoleruotini ir turime daryti daugiau, e, kad par... imtumėmės veiksmų. Peš per savo kadenciją kelių eismo saugumą įvardyju kaip prioritetą. Ir jūs man galite padėti tą prioritetą gyventi visoje Europos Sąjungoje. Tačiau nepamirškime, kad Europa yra pasiekusi milžiniškos pažangos kelių eismo saugume per pastarąjį dešimtmetį. Esame saugiausias regionas pasaulyje. Turime sukaupę daug patirties ir galėtume pasikeisti gerąją praktiką čia Europa gali tapti tikra lyderė pasaulyje. Pasaulyje 2,35 milijonai žmonių žūsta keliuose kasmet. Iš tiesų, kelių eismo avarijos yra didžiausias jaunimo žudikas pasauliniu mastu. E, pasaulio tikslas - sumažinti žuvusių keliuose skaičių 50 procentų. Tai yra e, darnios plėtros tikslų e, vienas iš punktų. E, ir tos tikslas e, turėjo būti įgyventas šiais metais ir panašu, kad to tikslo neįgyvendinsime. Todėl Europa dabar turi tapti lyderę ir remti naują pasaulinę darbo atvarkę, pagal kurią būtų galima įgyvendinti šiuos tikslus. Ir aš tą labai aiškiai pasakysiu Stoholme. Švedijos infrastruktūros ministrė ketina Stoholme pristatyti vadinamąją Stoholmo deklaraciją kuria yra raginama imtis naujų pastangų ir apsibriežti naujus pasaulinius tikslus. Aš tą deklaraciją visą širdį remiu ir tikiuosi, kad ji bus patvirtinta taip, kaip suplanuota. Kitas žingsnis - Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucija. Europos komisija labai remia tokios rezoliucijos tvirtinimo procesą, dirbame per savo atstovybės Ženevoje ir Niujorke. Galų galiai, kai svarbiausia yra rezultatas Europoje įgyvendiname saugių sistemų požiūrį. Tai būtų holistinė sistema, e, pagrįsta bendradarbiavimu, gera valdysena, bendra atsakomybė. Ji yra orientuota į įvairias sritis - infrastruktūrą, automobilius, e, vairuotojų elgesį ir panašiai. Aišku, pagal sistemą suvokiame ir pripažįstame, kad žmogaus klaidų neišvengsime. Vairuotojai ir kelių dalyviai ir toliau keliuose klaidų darys, ne, kaip ir visur kitur. Klysti yra žmogiška. Be to, alkoholis ir narkotikai padidina uh, klaidų kiekį ir tikimybę. Tačiau uh, turime stengtis kovoti su tokių klaidų augimu. Uh, ES transporto ministrai paremė e, Europos masto išsikeltus tikslus sumažinti žuvusių ir sužeistųjų keliuose skaičių iki 2030 metų 50 procentų. Pirmieji konkretus veiksmai jau pritaikyti praėjusiais metais, remiant Europos parlamentui didelę daugumą. Sugriežtinome ES taisyklės dėl saugaus infrastruktūros valdymo ir transporto priemonių saugos Ir toliau bus priimama daug e, griežtų teisės aktų šioje srityje. Su jumis aptarsime visų tų teisės aktų detalės artimiausioje ateityje. O kol kas e, išlikime partneriai, stengiamės sukurti e, saugios sistemos keliams metodiką ir Europos komisija, valstybės narės, e, pramonė, verslas, nevyriausybinės organizacijos turi stengtis įgyvendinti ambicingesnius tikslus ir paversti tuos tikslus konkrečiais veiksmais mūsų regionuose. Žvelgime į priekį ir suprantame, kad mobilumo sistema keisis. Klimato kaita reikalauja naujų galimybių, skaitmeninimas atveria naujų galimybių lengvesniam, geriau suvaldomam mobilumui. Uh, Visuomenė kinta, tad daugiau dėmesio turės bus skiriama kelių saugai. Turime galvoti apie naujas transporto tendencijas stambiuosiuose miestuose, turime pagalvoti, kokios įtakos jie turės pažeidžiamiems kelių dalyviams, taip pat turėtume pagalvoti apie autonomiškų automobilių e, padarinius. Mes turime keisti gyvenimą, e, bet e, tai netrukdys mūsų vizijai sukurti absoliučiai saugius kelius. Ir dar kartą dėkuoju už tai, kad įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Ačiū. Ačiū, gerbiamą komisijos narę. Dabar frakcijų vardu, Europos liaudės partijos vardu, dvi minutės kalbės ponė Rūža Thun Hohenstein. News... Šiandien atsiverčiu laikraštį ir štai ką paskaičiau, didelėm raidėm parašyta. Per pirmasis 40 dienų šių metų po automobilių ratais Lenkijos keliuose žuvo šimtas pešiųjų. 60 procentų tų mirtinų avarijų įvyko ant pešiųjų perėjų. Komisarė, kolegos, aš irgi labai džiaugiuosi, kad šį klausimą įtraukėme į šios sesijos darbo atvarkę, nes kelių saugumas yra gyvybės ir mirties klausimas tiesioginė to žodžio prasme, o padėtis Europos keliuose yra dramatiška. Taigi praėjusiais metais ES patvirtino pasaulyje pažangiausią privalomą saugumo reikalavimų rinkinį, e, bendrėjai saugumo reikalavimai, tai vadinasi, turbūt prisimenate, 2022 m. Liepos mėnesį tas e, teisės aktas įsigalios ir dėl to žūstančių keliuose skaičius ženkliai sumažės. Tačiau daug kas sako, kad net ir geriausi techniniai sprendimai nepagerins padėties keliuose, jeigu patys eismo dalyviai elgsis neatsakingai. ES privalo šviesti, aš labai dažnai girdžiu. Dėja, Europos institucijos e, neturi kompetencijos e, kurti švietimo, televizijos, radio programas, negali prisidėti prie vairavimo kursų organizavimo ir panašiai. Tad gerbiamo komisijos nariai ir kolegos, turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis kur kas glaudžiau, kad pasiektume ženklaus mirštančių skaičiaus sumažinimo, keliuose žūstančių skaičiaus sumažinimą. Taip, gerbiama komisijos narė, mūsų tikslas įgyvendinti nulio žūstančiųjų tikslą. Ir mes turime parengti išsamų veiksmų planą, kaip to tikslo kuo greičiau pasiekti. Gerų pavyzdžių jau turime. Tokie miestai kaip Londonas, Helsinkis, Oslas sumažėjo sumažinti ar net visiškai išnaikinti žūstančiųjų skaičius gatvėse. Pasinaudokime tais pavyzdžiais ir aš linkiu daug sėkmės mums visiems. Ačiū. Of... Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu 3 minutės su pusė kalbės kolega Danielson. Prašau. Ačiū, ačiū, kad suteikėt man žodį. Taip pat dėkoju komisijos narėje Valien už įžangą. 500 žmonių Europos keliuose kas savaitę žūsta. Tai prilyksta uh, E, dviems keleiviniams autobusams. Ir tai yra visiškai nepriimtina. Ir e, tai vyksta mūsų keliuose. Bendrai žiūrint, atrodo, e, skaičiai kur kas kitaip. Kas savaitę 6 tūkstančiai žmonių žūsta. Daugiausia tai būna jauni žmonės, vaikai. Dažnai tai yra žmonės, kurie, yra, kurie gyvena neturtingiausiose valstybėse. E, nors e, sauga keliuose gerėja, tie skaičiai vis tik dar išlieka per aukšti. Ir aš džiaugiuosi, kad šis klausimas apskritai Europos politinėje darbo atvarkėje egzistuoja. Europos Sąjunga, e, kaip jau ką tik sakė komisijos narė ir kaip ankstesnė jos kolegė yra kartojusi, turi prisidėti prie to nulinio žuvusiųjų skaičiaus tikslo įgyvendinimo. Mes vėliau turime E, kurti naujus planus, bet pirmiausia, mes turime galvoti, kaip išgelbėti gyvybės keliuose. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mano partijos kolegos, e, kolegė, kolega e, Švedijos infrastruktūros ministras organizuoja tą stambę konferenciją dėl kelių eismo saugumo kitą savaitę Stoholme. Mes turime didinti kelių saugumą. Visi tą turime padaryti. Vairuotojai, keleiviai, motociklininkai, dviratininkai, pėstieji, kelių darbininkai - visi turime prisidėti prie to. E, didžioji dalis kelių eismo nelaimių vyksta su tai žmonėmis ir didžiąją dalį tų nelaimių būtų galima, e, daugumos jų būtų galima išvengti, bet kaip buvo pasakyta, turime nuveikti dar didelį darbą. E, visi turėtumėm jaustis saugus, važiuodami į darbą ar į mokyklą, ar eidami pasivaikščioti. Geriausia infrastruktūra, e, greičio pribojimai mm, e, ir kiti įvairūs faktoriai prisideda prie e, kelių saugumo. Mes turime išsikelti visą apimančius tikslus. Europos finansavimas į infrastruktūrą turi būti pergalvotas iš kelių saugos perspektyvos. Mes turėtumėm stengtis atlikti reikalingus testus ir bandymus. Ir galiausiai labai svarbu suvokti, kad nepaisant to, kad pusė pasaulio gyventojų yra moteris, e, e, joms tikimybė žūti keliuose yra 20 procentų didesnė negu vyrams. Taigi mes turėtumėm pagalvoti, e, kaip šį faktorių atsverti. Tad mes turėtumėm pasirūpinti, kad visi kartu galėtumėm saugiau važiuoti automobiliu. Kelių saugumo srityje turim galvoti apie lygias galimybės visiems taip pat. Aš tikiuosi, kad šiandienos diskusija galės duoti labai aišku signalą uh, Stoholmo konferencijai kitą savaitę. Mes turime bendradarbiauti, kad įgyventume globalų į tikslą ir saugot, gelbėtume gyvybės Apibendrinamas aš noriu pasakyti, kad uh, lab, uh, kad e, per daug žmonių žūsta keliuose. Mes turime bendradarbiauti, kad jų būtų mažiau. Ačiū. Now, Renew, Renew frakcijos vardu kalbės kolega Flego. Prašau žodis jums. Dėkoju. Pone komisarė, mėly kolegos, 500 žmonių kasmet žūsta keliuose pas... pasaulyje. Kas savaitę žūsta tiek žmonių pasaulyje. E, taigi, saugumas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mėly bičiuliai, puikiai žinome, kiek kelių saugumas e, turi būti gerinamas. Grėsmės didžiulės, tačiau tų grėsmių turėtų būti galima išvengti. Pasak pasaulio sveikatos organizacijos žūsta kasmet Europos. Pasa, Europoje žūsta labai daug žmonių, kurie, tai yra 1,35 milijono žmonių kasmet Europoje žūsta, dauguma jų labai jauni. Um, tai yra neprimtina situacija. E, tai nesuderinama su mūsų judumo keliamais tikslais. Turime turėti bendrą viziją ir žiūrėti, kaip pagerinti saugumo padėtį mūsų keliuose. 2010-2020 buvome parengę strategiją saugumui gerinti, bet panašu, kad nepasieksime tų, tų tikslų. Tiesiog mums nepavyks. Svarbu, kad turėtume ambicingus tikslus, bet jie turi būti realistiški. E, šalis, kur saugumo trūksta labiausiai, yra Rumunija, Bulgarija ir Kroatija. Tai yra tos šalis, kur du kart daugiau žmonių vidutiniškai žūsta keliuose negu kitur, lyginant su ES vidurkiu. Tačiau vairuotojai nėra patys blogiausi. Jie nedaug blogesni už vairuotojus Švedijoje, pavyzdžiui. Tiesiog tose šalise Žmonės turi senesnius automobilius, prastesnius kelius iš čia ir tokie tragiški rezultatai. Pone e, komisarė, mes e, tikimės, kad e, revoliucingai keičiantis technologijoms bus galima pasiekti reikiamų pakeitimų ir keliuose, jo, jie bus saugesni. Technologijos tobulėja kasdien, bet turime paklausti savęs, kiek mūgi mums prireiks laiko, kad tos technologijos būtų imtos taikyti. E, taip pat svarbu iškelti klausimą dėl autonominių automobilių, dėl automobilių, kurie yra skirti dalymuisi. CO2 emisijos kitas svarbus dalykas, tai svarbu taip pat priimti domen kad mūsų miestai būtų švaresni, kad ten oras būtų geresnis kvepuoti. Technologijos turi man uh, E, turi mums visiems padėti, technologijos turi padėti sumažinti žmogiškųjų klaidų galimybę nes dėl žmogiškosios klaidos įvyksta gal 90 procentų visų nelaimingų atsitikimų. 2030-aisiais iki 2030-ųjų turime dirbti visose valstybėse narise, kad pasiektume iki 30-ųjų daug geresnio saugumo keliuose. Būtina turėti daug geresnę infrastruktūrą, geresnę užtikrinti kelių priežiūrą, nes turint geresnius kelius bus galima sumažinti nelaimingų atsitikimų juose skaičių. Taip pat turėtume uh, sumažinti ir įvairius mokesčius e, dėl euro 5, nes to tipo automobiliai yra geriausi, e, bent kol kas. Turime kovoti už saugumą keliuose, turime pasisakyti už gerą vairuotojų parengimą, jų mokymą. Tos temos mažiau gal įdomios negu naujos technologijos, bet uh, daugiausiai jauniems žmonėms kyla rizika keliuose, nes jie mm, gal ne visada suvokia, kaip svarbu yra būti tinkamai pasiruošus vairuoti. Taigi, manau, kad tai turėtų būti, kad kelių saugumas turėtų būti irgi vienas iš prioritetų dabar ES. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žalių frakcijos vardu kalbės 2,5 minutės Kolegė Mets, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamų komisijos narė, ES kiekvieną savaitę žūsta 500 žmonių gatvėse. Tai yra du pilni lėktuvai, tarsi juos kas numuštų niekad tiek daug žmo, žūstančių ore netoleruotume, o tuo tarpu gatvėse tai atrodo visiškai įprasta. Kiekvienais metais kelių eismo nelaimėse e, patiriami nuostoliai siekia 280 milijardų eurų, jau nekalbant apie žmogiškasias ir socialinės e, katastrofas nelaimės. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisija e, kitoje ES transporto politikoje ypatinga dėmesį skiria e, kelių eismo saugai Ir tikslas yra išsikeltas sumažinti žūstančiuose keliuose skaičių. E, mes tik turime dabar rasti raktą į to tikslo nulio žūstančiojų keliuose skaičiaus pasiekimą rastume. E, dirbtinis intelektas galbūt galėtų prisidėti, naujovės galėtų prisidėti prie to, kad kelių sauga ženkliai pagerėtų nes e, mes suprantame, kad automatizuotas kelių eismo traktorius, eismo transportas ženkliai sumažins riziką. E, tačiau atsiras kitokios rizikos rūšis. Taip pat mes turime kalbėti apie tokius dalykus kaip duomenų apsauga, sveikatos problemos ar aplinkos apsauga. E, supraskime, kad egzistuoja ir kiti kelių eismo dalyviai, ne tik autonomiški automobiliai, bet supras ir jie greičiausiai daugiausiai nukentės e, pėstieji sudaro trečdalį žūstančiųjų keliuose dabar. Taigi, kad mes sumažintume žūstančiųjų keliuose skaičių realiai, mes turime kurti naujus miestų planus su skirtingu, uh, e, skirtinga vieta transport, viešajam transportui, dviračiams ir kitiems. Kaip jau jūs pati komisijos narė sakėte ir aš tuo labai džiaugiuosi, strategija yra sukurta ir su strategija uh, reikia rasti konkrečių veikimo priemonių. Uh, E, kelių saugumas artimiausiais metais turi būti svarbus prioritetas jums ir jūs tą patvirtinote. Ačiū. Labai dėkoju. Toliau EKR frakcijos vardu. Pusantros minutės kalbės ponas Zlatovski, prašome. You, Ačiū, ponė pirmininkė, germojo komisijos narė. Kelių eismo saugumo gerinimas yra labai svarbus dalykas ir reikia gerinti įvairius saugaus eismo aspektus ir vairuotojų elgesį ir dviratininkų da, važiavimo da, taisyklės ir taip toliau. Tai yra labai rimtas iššūkis. Ir suprantame, kad da, da, eismo saugumo statistika labai dažnai susijusi su geografija. Ir matome, kad da, skaičiai yra kur kas prastesni ten, kur. A, ekonominės vystimo lygis yra mažesnis, net 55 procentai visų žučių paprastai būna kaimo vietovėse. Tai reiškia, kad vietos valdžia turėtų in, daugiau investuoti į da, a, eismo saugumą ir į geresnio, geresnę viešojo transporto sistemą. Ir suprantame, kad ko gero netrukus mūsų keliuose pasirodys nepilotuojami uh, E, automobilį, bet tai bus tik e, ateityje. Dabar reikia užtikrinti, kad e, visi vairuotojai, ypač jauni, ką tik įgyja vairavimo vairuotojo pažymėjimą, vairuotų laikydamėsi taisyklių. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų įgyvendinama tinkamai da, žučių ir sužalojimų kelyje E, skaičiaus mažinimo strategiją iki 2000, numatytą gyventi iki 2050 metų. Manau, kad mes visi turime susitelkti ir veikti aktyviau. Dėkoju. Toliau GUE NGL frakcijos vardu kalbės pana Kontūra. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia kalbėti apie tai, kad e, tai išgyvename tikrą krizę ir mums reikia pinigos e, plataus užmojo politikos tam, kad mes galėtume e, įveikti dabartinės problemas. 500 žmonių žūsta mūsų keliuose kiekvieną savaitę, nepaisant to, kad mūsų keliai yra saugiausi visame pasaulyje. Tai prilyksta dviejų didelių lėktuvų keleivių skaičiui. O kiekvienais metais e, žūstančiųjų e, skaičiai yra dargi e, didesni. Ir panašu, kad nei visuomenė, nei, žmon, nei žiniasklaidai ypatingai šios problemos nerūpi. Kažką reikia daryti. Akivaizdu, kad mes negalime visiškai užkirsti kelio da, klaidoms, bet aš manau, kad mes vis dėlto galime mažinti žūstančių ir sužalotų skaičius įgyvendinami pirmiausia de, visiškai saugaus eismo viziją. Kitos politinės frakcijos siūlo įvairias priemonės, bet ar iš tikrųjų jie elgesi nuoširdžiai, kodėl jie nepritarė mūsų prašymui parengti rezoliuciją ruošintis trečiajam ministrų susitikimui saugaus eismo klausimais Stokholme. Uh, ta rezoliucija būtų parodžius, kad mes esame nusiteikę rimtai. Europos parlamentas turėtų rodyti pavyzdį užtikrindamas kelių eismo saugumą. Todėl aš raginu kolegas kitose frakcijose pakeisti savo nuomonę. Ir pritarti mūsų siūlymui parengti atskirą rezoliuciją, kuriuose mes galėtume išdėstyti konkrečius pasiūlymus, kaip galima būtų mažinti žučių ir sužalojimus kelyje skaičių iki 2030 metų ir iki 2050 metų. Be to, kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje mums reikia numatyti deramą finansavimą toms politikos priemonėms, kuriomis galima būtų pasiekti realių rezultatų. Be to, nepamirškime, kad uh, padėtis labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Mano šalyje, pavyzdžiui, Graikijoje buvo padaryta didelė pažanga užtikrinant didesnį kelių eismo saugumą. Tačiau manau, kad reikia dirbti toliau. Mes taip pat turime raginti automobilių gamintojus gaminti saugesnius automobilius Ir reikia taip pat e, e, kuo skubiau renkti teisės aktus skirtus nepilotuojamiems automobiliams. Be to, e, gerinti nacionalinius kelių eismo saugumo užtikrinimo įstatymus. Pone Valijan per klausimus sakė, kad jie yra pasiruošusi aktyviai dirbti tam, kad Europos keliai būtų saugus ir jį pakartojo tą savo įsipareigojimą šiandien dar kartą. Uh, O mes, aš manau, Europos parlamente turėtume aiškiai išdėstyti, kokie yra mūsų prioritetai ir bendradarbiauti su komisija ir valstybėmis narėmis, tam, kad e, galima būtų artimiausių metų parengti plataus užmojo e, reglamentavimo sistemą, kuri padėtų mums realiai iki 2030 metų sumažinti žučių ir sužalojimų kelyje skaičių. Dėkoju. Toliau dvi minutės sutikimas ponui Ludžen. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, už jūsų paskelbtą pareiškimą. Birželio mėnesį praeitų metų priimta rezoliucija e, sako, kad tikslas yra sumažinti per pus žūstančių skaičių keliuose Europoje. Puiku, labai žmogiškas tikslas, nes e, visi savo aplinkoje žinome tokių atvejų, kai šeimos neteko labai artimų žmonių dėl nelaimingos įvykimų keliuose. Na, tas tikslas yra puikus, manau, kad bus įmamasi priemonių, Europos komisija ketino peržiūrėti, e, kaip išduodamas vairavimo pažymėjimas taisyklės, kad būtų bendradarbiavimo tarp valstybių, kad atimamos teisės vienoje valstybėje narėje, kad jų nebūtų galima pasimti kitose, kai žmogus nubaus, baudžiamas už narkotikų vartojimą e, ir sėdimą prie vairo, ar alkoholio vartojimą ir sėdimą prie vairo, kad tos priemonės ir sankcijos už jas būtų taikomos tarp valstybinių lygių. Man atrodo, tai būtų tos priemonės, kurios pagerintų kelių saugumą Europoje. Tačiau pastaruosius dviejus metus matome, kad skaičiai stagnuoja e, susijęs su kelių saugumu. Galima tik dėl to apgailę stauti, e, nes gerėjimo nematyti. Ir to gerėjimo negali būti o tuo tarpu tikslai tebėra aukšti, nepaisant žuvusių ir sužeistų skaičiaus. Aš manau, kad reikėtų dalintis gerąją praktiką tarp valstybių narių. Reikėtų visiems kartu kelti svarbiausius klausimus. Be abejo, ne visur yra ge, tokios pat geros infrastruktūros ar, ar kelių, e, ar, ar automobiliai netokie pat geri, ar kelių struktūros, tačiau manau, kad saugumo e, situaciją reikia gerinti. Skirtumai tarp šalių dideli kelių saugumo mm, srityje. Aš manau, kad reikia dirbti visiems kartu, kad susirinktume reikiamus skaičius ir kad galėtume pateikti reikiamas rekomendacijas, kad kiekviena valstybė tas rekomendacijas gautų, kad geroji praktika būtų taikoma visur ir kad būtų galima pagerinti e, kelių saugumo situaciją visoje ES. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar pusantros minutės kalbės ponia Maldonado Lobės. Prašau. E, labas vakaras visiems. E, ačiū, ponė komisarė, kad atvykote šiai diskusijai, kur yra tokia svarbi mums visiems. Daug kas buvo aptarta, kalbėjome ir apie saugumą. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas kasdieniniam gyvenime. Tai svarbu visiems mūsų piliečiams. Kaip pasakė e, ponia komisarė, daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių kasmet žūsta keliuose ES. 71 atveju Nuo, nuo 70 iki 90 procentų atvejų nelaimingi atsitikimai vyka dėl žmogiškos klaidos. Taryba ir komisija turi daryti viską, kad sumažėtų tie skaičiai. Su valstybėmis narėmis turi bendratarbiauti taryba ir komisija. Be abejo, naujus technologijos suvaidins esminį vaidmenį, kad situacija pagerėtų. Mes turime jau autonominių automobilių rinkoje. Dar kartą sakau, kad žmogiškoji klaida yra viena iš didesnių priežasčių, kodėl vyksta nelaimingi atsitikimai. Tad reikia mažinti galimybę, kad ir padaryti viską, kad ta žmogiškoji klaida tiesiog neįvyktų. Nes čia kalbame apie žmonių gyvybės. Tad viskas svarbu galėtume to automatizavimu pasinaudoti, kad tos žiaurios e, žūtis e, mažėtų mūsų keliuose. Mes taip pat turėtume pasinaudoję vidaus rinką užtikrinti teisinį saugumą visiems, kai naudojamasi tomis naujomis technologijomis. Vartotojai turėtų suprasti, kokie iššūkiai jų laukia, užtikrinant kelių saugumą. Dėl to manau, kad turėtume pasinaudoti šią galimybę ir tinkamai veikti. Ir manau, kad pradėti visą tai daryti turėtų Europos komisija. Ačiū, sako pirmininkė, pusantros minutės kalbės kolega Džambatskiai. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, šiame posėdėje dalyvauja daugiau žmonių nei paprastai matome ketvirtadienį po pietų, taigi tuo galime tik tai pasidžiaugti. Komisarė, aš galiu kalbėti apie kelių eismo saugumą iš asmeninės patirties. Daugam gal atrodo, kad tai yra keista tema. Eismo saugumas iš tikrųjų neapsiriboja vien e, saugos diržo e, e, prisigimu ar šalmo nešiojim užsidėjimu važiuojant keliais dviračiais. Tai yra platesnė tema. Mano šalyje, Bulgarijoje, pastaruoju metu mūsų keliuose žuvo daugiau nei 680 žmonės. Daugybė žmonių buvo sužalota ir tie sužalojimai iš esmės pakeitė jų gyvenimą. Mano šalyje keliuose žūsta daugiau žmonių nei kai kur kitur pasaulyje, kur, tose šalise, kur vyksta kariniai konfliktai. Tai yra tema kur kas svarbesnė nei agurkų ilgis, pavyzdžiui, apie kurį beje taip pat buvo kalbėta šioje salėje anksčiau. Kelių eismo saugumas yra labai aktuali tema. Pone Valijan, mūsų laukia tikrai labai didelis darbas. Jūs esate komisijos narė atsakinga už daugybę šio klausimo aspektų ir aš manau, kad mes turėtume visą dėmesį skirti pavyzdžiui tokiems klausimams, kaip reikalavimas e, sunkvežimiams grįžti į jų kilmės šalį, jų registracijos šalį. Šiandien kažkas kalbėjo apie tai, kad e, mums reikia uh, automobilius, testuojant jų saugumą, reikia kažkaip pritaikyti tos testus, e, e, atsižvelgti moterių ypatumus. Aš manau, kad moteris yra tokie pat vairuotojos kaip ir vyrai. Pone Tom, norėtų užduoti klausimą, atsakysite jį? Taip, prašome. Aš tiesiog norėčiau jūsų paklausti, kada paskutinį kartą jūs kalbėjote apie uh, agurkų ilgį? Uh, E, ir jų išlinkimą e, šiame parlamente, nes aš dirbu parlamente jau 11 metų ir nesu nekarto girdėjus tokios įdomios diskusijos. Ir nežinau, ar tai yra jūsų specializacija tą temą, ar e, tai tiesiog jums labai patinka. Gerbiamoji kolegė. Ah, yes, no, okay. Uh, Уважаема колега. Gerbiamoji kolegė, aš norėčiau Jums priminti, kad per praeitą kadenciją uh, Šioje salėje mes balsavome dėl doner padažo sudedamųjų dalių. Ar tai yra svarbi tema? Ta tema, apie kurią šiandien kalb, e, kalbam šiandien, yra kur kas svarbesnė. Ir gal jūs pamiršote tą diskusiją, bet aš galėjau jums priminti, kad tokios diskusijos vyko. Dėkoju. Toliau, pusantros minutės, ponia Lukačevska, prašome. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Akivaizdu, kad kelių eismo saugumas yra nepaprastai aktuali tema, kuri labai rūpi mūsų e, piliečiams. Milijonai europiečių turi vairuotojo pažymėjimus, reguliariai vairuoja Ir žinome, kad mūsų keliais važinėja vis daugiau automobilių. Ir net daugiau yra investuojama į e, kelių infrastruktūrą. Tačiau e, kelių eismo saugumas tebelieka labai aktualią e, problemą ir tai kainuoja labai daug, nesvarbu, ar atsižvelgtume į, į tų žučių poveikį mūsų ekonomikai ar mūsų visuomeniai. Europos komisija paskelbė, kad kelių eismo saugumo didinimas yra vienas iš jos prioritetų. Ir ponia Valien, komisijos narė, labai aiškiai pasakė, kad tai bus vienas iš jos svarbiausių prioritetų. Aš asmeniškai dėl to labai džiaugiuosi. Aš manau, kad mes galėtume pasinaudoti ir naujausiamis technologijomis, siekdami užtikrinti geresnį kelių eismo saugumą. Nes e, akivaizdu, kad ta, e, ta, naujos technologijos gali ta, e, pagerinti uh, keleivių vairuotojų saugumą taip pat ženkliai, kaip kažkada tai padarė ir saugos diržai. Reikia da daugiau padėti tiems regionams, kuriuose žūstančių kelyje skaičius yra didesnis nei kitur. Ir aš manau, kad taip pat daugiametėje finansinėje programoje mes turėtume numatyti finansavimą e, kelių eismo saugumo užtikrinimo priemonėms Taip pat reikia apskritai griežtesnių priemonių. Reikia siekti, kad būtų aiškiai kovojama su vairavimu išgėrus, su kitomis problemomis, bet akivaizdu, kad visiškai išnaikinti šios problemos su, nepavyks, ko gero, užtikrinti, bet manau, kad vis tiek turime susitelkti Europos lygmenių. Labai ačiū. Periname prie spontaniškų pasakymų. Vienas tik žmogus nori pasikalbėti, ponas Bžonsa. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. To... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tai nepaprastai svarbi tema. Europos Sąjunga šioje srityje gali daug ko padaryti. Kelių eismo saugumas žūstančiųjų keliuose problema. Nukentėjusiųjų gydimas ligoninėse ir panašiai. Tai yra šios problemos, šio reiškinio tamsioji pusė. Mes jau daug pasiekėme, bet vis tik padaryti dar reikia labai daug. Aš viliuosi, kad bus parengtas labai bus parengta labai aiškia ataskaita, kuri leis pasvertis padėtį, skirtingą padėtį tarp valstybių narių. Nepaslaptis, kad didžioji dalis avarijų įvyksta po komunistinėse valstybėse, nes ten infrastruktūra bloga. Todėl, gerbiama komisijos narė, čia taupyti nereikia. Valstybėms narėms reikia daugiau pinigų, greitkeliams. Via Karpatija, pavyzdžiui, per Rumuniją e, eina, ji turėtų būti pagerinta vietos savivaldybės gali tuos pinigus labai gerai panaudoti ir duoti ir keliai gali būti modernizuoti. Ačiū. Labai ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariai Valen. Yes, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami e, parlamento nariai. Esu dėkinga už jūsų komentarus ir susidomėjimą šią temą. Kaip jau sakiau pradžioje, tik kartu dirbdami ir darydami pakankamai spaudimo visoms suinteresuotoms pusėms, nuo kurių priklauso kelių eismo saugumas, pasieksime gerų rezultatų. Jūs visi kalbėjote apie tikslus. Tikslų turime, kurie turi būti įgyvendinti greitai. Gali būti, kad bus sakančių, tokių, sakančių kodėl mes keliame tokius tikslus, kurių, įgyvendinti, kurių įgyvendinti yra neįmanoma. Uh, Taigi aš galiu pasakyti, kad yra svarbu sukurti politiką, suderinti ją su visais eismo dalyviais, kad mes turėtumėm labai aiškę ateities viziją. Aš pati esu už tai, kad tikslai būtų labai aiškiai siejami su mūsų konkrečiais veiksmais ir gairėmis. Visi jūs kalbėjote apie skaičius, minėjote skaičius ir aš minėjau skaičius savo žanginėje kalboje. E, sakiau ir pakartosiu, kad e, šiandienos statistika yra nepriimtina. Ir kaip jau buvo pasakyta, nepriimtina ir tai, kad e, mes priprantame prie informacijos apie žūstančius keliuose, sužeistuosius ir panašiai. Tai mūsų nebešokiruoja, todėl mes turime imtis aiškių veiksmų. Keletas iš jūsų kalbėjote apie pėsčiųjų pažeidžiamumą arba apie kitas gyventojų kategorijas susijusias su kelių eismu. Tad, kai kalba apie saugumą, žinoma, pilietis turi būti dėmesio centre. Pažeidžiamų kelių eismo dalyvių kategorijų yra keletas. Turime kel, e, pėsčiuosius, bet buvo paminėti ir dviratininkai, motociklininkai, e, kuriems e, pavojus yra didžiausias, ypač miestuose. Taip pat, jeigu pažvelgtume į miesto mobilumą paketą, tai pamatytume, kad ten yra numatytos priemonės, kaip padidinti eismo saugumą miestuose. Problema ta, kad tos visos kategorijos keliuose susitinka ir dabar pažangėjant technologijoms atsiranda naujoviško transporto rūšių miestuose. Tad ir stresas didesnis. Turime labai anksti pradėti kurti politiką, kurioje būtų atsižvelgta į visas naujas kategorijas, nes jos visos turi tilpti toje pačioje erdvėje. Kad jau apie tai kalbame, norėčiau dar prisiminti ir daugelio jūsų paminėtą skaitmeninimo ir technologijų tema. Tai leis mums pagerinti kelių saugą. Daugelis iš jūsų minėjote autonomiškus automobilius, kurių bus ateitie dirbtinį intelektą. Bet e, tuo pat metu tai iškels daug rimtų iššūkių. Mes supraskime, kad e, ta, tos technologijos dar labai naujos, infrastruktūra atsiranda naujai, ji formuojama naujai. Reikia, kad tos naujos technologijos egzistuotų greta tradicinių technologijų. Ir dėl to atsiras naujas rizikos faktorius keliuose. Apie tai turime pagalvoti. Aš pati e, saugios sistemos požiūrį e, labai propaguoju, nes e, yra įvertinami visi keliuose egzistuojantys sunkumai Daugelis iš jūsų kalbėjote grei, apie greitį, apie vairavimo įpročius. Aišku, greitis yra labai rimtas veiksnys. ETSC paskaičiavo, kad per metus tik vienu kilometru sumažėja vidutinis greitis. Su, atsiprašau, jeigu vienu kilometru sumažėtų vidutinis greitis ES, šimtų tūkstančių sumažėtų žūstančių skaičius. Taigi mes turime galvoti, kaip galėsime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad tą kryptimį galėtume dirbti. Mes žinome, kad 2017 metais buvo paskelbta valetos deklaracija ir transporto ministrai įsipareigojo, kaip e, suma, įsigalvojo siekti, ieškoti būdų, kaip sumažinti uh, greitį, greičio pribojimus, taigi viskas priklauso nuo valstybių narių. Valstybių narių veiksmų analizė yra atliekama ir galbūt jūs turėsit galimybę apie tai dar e, detaliau pakalbėti, kai bus paskelbta metinė ataskaita ir statistika valandžio mėnesį. Ir aš noriu jums įsipareigoti, kad po Stoholmo konferencijos gal net kitą dieną susitiksiu su transporto komiteto nariais ir galėsiu jums detaliai papasakoti, kas bus įpareigota Stoholme ir kokiu tolesniu žingsniu reikės imtis kartu su jumis ateityje, kad kelių saugumas padidėtų Europoje. Kodėlgi Europa negalėtų tapti pavyzdžių kitiems žemynams, nes turime e, priemonių ir programų Azijai, Afrikai Mes turėtume galvoti, kaip sumažinti žūstančių keliuose ten skaičius taip pat. Labai ačiū šią diskusiją, esu visuomet pasirengusi su jumis diskutuoti šią temą ir kitomis temomis. Ačiū. Labai ačiū, gerbiamą komisijos narę, ačiū už įkvepiančius žodžius. Baigiu diskusiją. Šio posėdžio protokolas bus teikiamas parlamentui patvirtinti kitos sesijos pradžioje. Jeigu niekas neprieštaraus, šiandienos posėdėje pateiktas rezoliucijas perdosiu e, rezoliucijų adresatams nurodytiems jų tekste. Europos parlamento sesijoje daroma pertrauka, posėdis baigiamas. Gražaus vakaro.